Mėly kolegos, siūlau nedėlisant tęsti, pradėti posėdį. Atsiprašau, kad aš e, nebuvau čia vakar, tačiau kaip suprantu, posėdis praėjo puikiai, tačiau nuo vakar liko vienas klausimas, tai yra bendra diskusija dėl bendrų nuostatų dėl Europos fondų pono Košos pranešimas. Taip pat 15 klausimas yra darybos taryba dėl Europos socialinio fondo. Todėl siūlau pirmiausia steigti žodį abiem pranešėjams, o po to suteiksime galimybę diskusijoms. ir po to balsavimas. Taigi pirmiausia, ponas Koša. Ačiū. Kolegos, norėčiau rezumuoti praėjusių kelių savaičių įvykius. Susitikome birželio 19 dieną ir aptarėme šią temą šiame komitete. Tuomet aš sakiau, kad Trišalės, trišalės darybos pasiekė tam tikrą tašką. Ir aš na, sakiau, kad bandau daryti spaudimą, kad Europos socialinio fondo minimali kvota būtų 25 procentai. 25 procentai. Po to birželio 20 dieną buvo ilgas, ilgos trišalės darybos, kuomet, kur dalyvavo ir pirmininkė, taip pat ir socialinio fondo pranešėjas. Planavome vienos valandos posėdį, tačiau jis užtruko dvi su pusę valandos ir galiausiai pasiekime preliminarų susitarimą. Tekstą, kaip pakeitimą aš pateikiau, kad kolegos matytų, kokia yra situacija. Koordinatoriai nusprendė kad trečia, ketvirta ir penkta dalys būtų papildytos pakeitimais e, politinių frakcijų lygmenio. Buvo pateikti šeši pakeitimai, aš noriu už juos padėkoti kolegoms. E, visa tai atspindi prieštaravimus komitete. Norėčiau pabrėžti, kad aš pasisakau už 25 procentų dydį, tačiau manau, tai yra maksimumas, e, kurį galima pasiekti darybose su taryba. Tai reiškia, kad privaloma dalis sudaro 23,1 procentą, o priklausomai nuo užimtumo duomenų e, jis gali būti papildytas papildomai. Tai yra pirmasis pakeitimas, kurį pateikiau aš. Antrasis ir trečias pakeitimas yra identiški. Juos pateikė socialistai ir žalieji. Jie taip pat kalba apie 25 procentus, abu šie pakeitimai. Noriu pasakyti, kad čia patvirtina nuomonė prieš metus yra ta pradinė nuomonė. Ir ten nebuvo kalbama apie fiksuotą 25 procentų dydį, tačiau apie indikacinį dydį. Taigi yra tam tikras prieštaravimas dabar, kalbant apie fiksuotą 25 procentų dydį šiame komitete. Ketvirtas ir penktasis pakeitimai pateikti atsižvelgiant į daugiametės finansinės programos situaciją. Tai, tai yra parama maistu skurdžiausiai gyvenantiems, tai yra papildomas vienas milijardas. Mano pakeitimas numato 3,5 milijardo. Tačiau pirmininkė pateikė pakeitimą dėl 2,5 milijardų plus 1 milijardas skiriamas savanoriškai. Mes parengėme kompromisinį pakeitimą, tai yra A kompromisas ir man atrodo jis yra visiškai tinkamas. Šeštasis pakeitimas yra metodinis papildymas dėl to, kaip apskaičiuoti tą minimalų dydį. Dar viena pastaba dėl 25 procentų. 23,1 procento dydis gali būti klaidinantis, nes jis yra mažesnis už 25 procentus. Tačiau kadangi čia yra bendras planas E, bendra strategin, bendri strateginiai pagrindai tapo lankstesni, lankstesnių taisyklių kitų septynerių metų laikotarpį nėra ir aš manau, kad 23,1 procento dydis yra priimtinas, kuris reiškia, tai yra didesnis dydis negu per ankstesnius septynerius metus, kas, kuris buvo 22,1 procento. Dabar lauksiu kolegų pastabų. Ačiū. Merci, euh, Elisabeth Morin-Chartier. Merci, madame. Ačiū, Elizabeta Žeran-Chartier. Ačiū, pirmininkė. Paskutinių trišalių dėrybų metu, kurios įvyko pereitą savaitę, pirmą kartą galėjome susitikti su pirmininkaujančia šal... Lietuva, kuri parodė, kad nori įsiklausyti mūsų pageidavimus ir mm, atrodo, kad e, ta anksčiau iškilusi siena e, buvo nugriauta. Mes kalbėjome apie 20 procentų e, sumą, kuri turėtų būti skirta skurdo mažinimo programoms pagal ESF fondą sakėme, kad e, turėtų šiam tikslui būti skirta 25 procentų suma. Ir dėja atrodo, kad nedaugelis e, sutiko tokį pasiūlymą su entuzijazmu. Ir vėl mes susidūrėme su tomis pačio, pačiomis problemomis su valstybėmis narėmis kaip ir anksčiau, nes valstybės narės e, nenori nustatyti kažkokios e, procentinės sumos, kuri galėtų būti skirta konkrečiam tikslui. Taip pat e, mes daug kalbėjome apie jaunimo užimtumui skirtas iniciatyvas. greičiausiai žinote, kad būtent e, tos iniciatyvos yra skirtos papildyti e, jaunimo garantijų e, iniciatyvą. Taigi pirmą kartą yra aiškiai išreikšta sąsaja tarp šių dviejų iniciatyvų. Taip pat buvo kalbama apie tai, kokiai amžiaus grupiai turėtų būti taikomos tokios iniciatyvos. Pavyzdžiui, jeigu mes padidinsime amžiaus grupę iki 30 metų, tada e, visoms iniciatyvoms reikės skirti daugiau lėšų, pavyzdžiui, Ispanijai, nes e, būtent e, Ispanijoje yra itin didelis nedarbo lygis tarp jaunimo, tarp 25 ir 30 metų amžiaus. Taigi, kalbant apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, E, jie daugiau turėtų būti skirta regionams, kuriuose jaunimo nedarbas siekia daugiau nei 25 procentus. Ir e, tekstas šiuo atžvilgiu galėtų būti, pavyzdžiui, papildytas. E, galime, pavyzdžiui, įrašyti, kad tokia iniciatyva galėtų būti taikoma tada, kai jaunimo nedarbas siekia 30 procentų. Jeigu, pavyzdžiui, e, sakytumėm, kad tokios iniciatyvos galėtų būti taikomos asmenims iki 30 e, metų amžiaus. Taigi tokie rezultatai buvo pasiekti pirmose dėrybose su pirmininkaujančia e, šalimi ir šį rytą mes turėtumėm pasiūsti labai aiškę žinę dėl tų 25 procentų. Mes turėtumėm pasakyti, kad visada pasisakėme už konkrečią sumą Tai yra procentinė išraiška 25 procentų, kuri turėtų būti skirta konkrečiam tikslui. Deja, matome, kad dėrybose e, šiuo klausimu tikrai nepasistumėta. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė kurie ruošiasi balsavimui, turėtų daryti už posėdžių salės ribų kad mes galėtumėm išklausyti kolegas, kurie nori pasisakyti šios abių klausimus. Sežio Gurtieris, prašome. Dėkoju pirmininkė. Ačiū, kad pristatėte dėrybų eigą. Paskutinio e, sustikimo metu socialistų frakcija pasakė, kad uh, E, mūsų pozicija dėl 25 procentų sumos yra labai tvirta ir pagrista. Ir tuo metu pasakėme, kad reikėtų įtraukti šią idėją į vairias rezoliucijas, kurios patvirtintos plenarinės sesijos metu. Dėl 23,1 procentų Mes tam nepritarėme, nes e, laikausi nuomonės, kad galbūt pateikdama tokį pasiūlymą, e, taryba tiesiog paspendė mums e, spastus ir dėl tos priežasties mes turėtumėm elgtis atsargiai. Pranešėjas žino situaciją. Galbūt taryba bandys sumažinti sumas, kurios yra skirtos e, Europos infrastruktūros tinklų priemoniai 7 ar 8 milijardais. Labai sunku paaiškinti, e, kaip mažinant sumas e, skirtas užimtumui skatinti bus pasiektas nedarbo mažinimo tikslas kaip e, galima visą tai paaiškinti, kad e, priemonėms, e, kurios yra skirtos kovai su nedarbu, finansavimas mažės. Taigi aš manau, kad mes neturėtumėm nusileisti. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponas Koša dėl dėrybų, dėl trišalių dėrybų. Jos yra sunkios Ir dėl, kad pasiektumėm e, susitarimą, reikia, aišku, dėl kai kurių dalykų nusileisti, tačiau ne dėl šio. E, užimtumo komitetas tikrai negali nusileisti, bent jau šiuo laiku. Galime toliau kovoti ir e, regijų komitete, ir plenarinėje sesijoje. Ne ideologinis klausimas, tai yra klausimas, kuris susijęs su Europos vizija ir dauguma uh, šiame komitete tai vizijai pritarė, taigi mes neturėtumėm nusileisti ir turime toliau kovoti dėl 25 procentų. Mes esame teisūs ir visą tai atspindi mūsų bendrą Europos viziją. Ačiū Kinga Kuz ir po to Karimas Deli. Et ensuite, je redonnerai la parole à la Commission. Je donnerai la parole à la Commission. Dabar aš e, suteiksiu žodį Kingedams, po to komisijai. Labai trumpai norėčiau apžvelgti visą procesą. ESF e, derasi su trečia pirmininkaujančia valstybė ir e, numatoma, kad e, socialiniam fondui bus skirta 80 milijonų eurų. Tai, tai apims ir užimtumo tikslus, ir socialinės įtraukties, ir švietimo tikslus. Tačiau dabar mes gauname 10 milijardų mažiau. Kaip žinome, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė buvo išimta iš ESF. Mes kalbame apie procentinius dydžius, tačiau iš tiesų šiuo metu mes gauname gerokai mažesnę sumą 23 0,1 ar 25 procentai. Tas skaičius labai mažas. Ir Matome, kad pirmininkaujančios valstybės visada stengiasi mažinti šią sumą. Jie nusidara į neigiamą pusę. Ir nukerpamos lėšos socialinės įtraukties ir kovos su skurdus ryčiai. Valstybės narės turėtų gauti išlygą, jeigu tam pačiam tikslui jos leidžia Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondo. Europos kaimo plėtros fondo lėšas. Ir e, negalima e, visgi pamiršti, kad socialinės ir nedarbo problemos yra pačios sunkiausios. Ir e, aš norėčiau pritarti šiam komitetui, kad jis turi stengti siekti tinkamos dalies e, lėšų skirtos socialiniams tikslams. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie jaunimo nedarbą. 6 milijardai eurų yra e, skirta jaunimo garantijoms, tačiau e, paskui sužinojome, kad tai bus ne 6, o 8 milijardai. E, dabar komisija mums pasakė, kad 6 milijardai bus išmokėti per dviejus metus. Ir bėda yra ta, kad nėra ilgalaikių tikslų. Kas bus po dviejų metų? Ką darysime, jeigu neliks pinigų? Tai yra pirmasis klausimas. Antrasis klausimas. Šių pinigų neužtenka. Mes nepakankamai greitai reaguojame į e, jaunimo nedarbo problemą. Tyrimai rodo, kad tai visuomenė kainuoja 150 e, milijard, milijonų eurų, e, o ILO tyrimai rodo, kad ta suma gali siekti 20, 21 milijardą. Kai vyksta dėrybos, į tokius skaičius iš viso nėra atsižvelgiama. Toks man susidarė įspūdis. Ačiū. Visų pirma, dėkoju pranešėjui Adam Koza, nes manau, kad be jo mes e, nebūtume galėję taip produktyviai dėrėtis. Aš grįžčiau prie procentinių dydžių. Tačiau prieš tai e, noriu paminėti, kad mes e, pasiekėme pirmąją pergalę prieš tarybą. Tai yra E, finansavimas Europos socialiniam fondui, nors iš pradžių taryba nenorėjo nieko apie tai girdėti. Jie norėjo pirmiausia apibriežti teminius tikslus. Ir e, tik dėl mūsų pranešėjo ryšto mes pasiekėme e, tas sumas, kurias numatėme savo nuomonėje. Tai labai svarbus klausimas komitetui. Ir norint pasiekti numatytą SF dalį ir tuos tikslus, kurie nu, nustatyti naujame programavimo laikotarpyje, turime e, suvokti, jog tai susiję ne su regionų specifika, bet su nedarbo e, procentinė išraiška. Taigi iš esmės su pačiais esmin, esminiais socialinio fondo aspektais. Uh, Suprantu, kad kai kurie komiteto nariai prašė, kad darybinis komitetas būtų dar e, griežtesnis ir labiau įsispyręs ir laikytųsi 25 procentų principo. Aš esu už tai ir turiu dar vieną papildomą argumentą e, tam pagrysti. Parlamentas pateikė savo pritarimą daugiametiai finansiniai programai. Žinau, kad kai kuriems kolegoms tai nelabai patiko. Mes žinome, kad šis biudžetas neatitinka Europos, Europą krečiančių iššūkių. Tačiau e, balsuojant reikės priimti dar labai svarbių sprendimų, tarp jų ir nubalsuoti dėl sanglaudos politikos. Turime atsižvelgti makroekonominę situaciją. Tai yra sritis, kuriuose parlamentas neturės viso norimo lankstumo. Taigi, jeigu mes šiame komitete galėtume tarpusavyje sutarti, didelę balsų daugumą, tai mes galėtume pagerinti savo situaciją, atsižvelgiant į savo politinius tikslus ir padidinti mūsų norimą ESF dalį. E, ir ne, ne visiškai atsižvelgiant į regionų komiteto nuomonę dėl to. Jau su pirmininkaujančia Lietuva buvo pradėtos dėrybos, kurios mums įkvepia vilties, kad mes galėsime pasiekti sutarimą mums primtinamos sąlygomis. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai Manuelai ir po to vėl suteiksiu žodį pranešėjui. Pone Gelent. Dėl minimalios ESF dalies 23,1 procento vėlų 25 procentų Tai yra investicijos e, į žmogiškai kapitalą, e, kurias gali padaryti ES. Tai yra padidėjimas palyginti su dabartiniu laikotarpiu nuo 7 iki 13 metų, nes vietoj tai sudarys 71,5 milijardo vietoj dabartinių 78 milijardų, kurios turi ESF. Ir dėl to tai yra nepriimtina komisijai, kad tiek sumažėtų lėšos. Paaiškinimas, kam e, suma reikalinga atitinkant ESF iššūkius, yra ta, kad situacija dabar yra visai kitokia negu dabartinio programavimo laikotarpio pradžioje. Susidarme su beprecedente krize Taip pat poreikis iš ESF gauti finansavimą didėja ir susidarėme su dabar su galimybė turėti mažesnę sumą. ESF iš tikrųjų turi remti ir 20 metų strategijos įgyvendinimą, e, augimo ir užimtumo e, sutartį, kovoti su jaunimo nedarbu, remti judumą pagal eurus ir e, kovoti su socialinėmis krizėmis pasiekmėmis. Todėl svarbu, kad ESF ištekliai būtų atitinkami tiems iššūkiams, kuriuos reikia spręsti. Dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos. Komisijos pasiūlymas buvo numatyti 25 procentų jaunimo nedarbo riba, numatant 15-24 metų amžiaus grupę. Tai yra numatyti, kad ši iniciatyva turėdama ribotus išteklius, siekti poveikio. Jeigu galėčiau grįžti prie amžiaus grupės, tai manau, kad mes kalbame apie 15-24 metų amžiaus grupę jaunimo garantijoms, nes čia yra didžiausia dirbančio jaunimo dalis, kurią reikia padėti. Nuo 25 iki 30 metų e, amžiaus grupėje nedarbas yra aukštas taip pat, tačiau jis panašesnis į kitas kategorijas. Dėl kito klausimo, dėl e, iš ankstinio skirimo lėšų Komisija numatė 14-20 metais e, išskirti įsipareigojimus, tačiau tai nereiškia, kad e, tik tai dviejus metus bus naudojamos lėtos, lėšos, jos gali būti, būti naudojamas penkerius metus. Suprantame, kad 6 milijardai nėra labai daug pinigų, tačiau Europos socialinis fondas turėtų čia prisidėti. E, labai ačiū. Dabar žodis pranešėjai, ponai Košai. norėčiau trumpai atsakyti. Visų pirma, manau, kad mes buvome ištikimi savo nuostatoms dėl tikslų, tačiau galbūt geriau pralaimėti negu mažą mūšį, o ne didelį karą, nes jeigu mes norime laimėti didelį karą, mes norime laimėti tą didelį karą. Ir kaip e, sakė pirmininkė, taryba nusileido nemažai. Jie iš pradžių laikėsi, tačiau nusileido. Nepamirškime, kad turėdami bendrą, bendras reglamentas yra griežtesnis negu ankstesnis 7 metų teisės aktas. Dėl programavimo dabar yra daugiau lankstumo. Ir nepamirškime taip pat, kad partnerystės susitarimuose komisija turės daugiau erdvės manevrui. Ir tai užtikrins, kad iš Europos socialinio fondo galėsime e, turi, numatyti daugiau tikslų, tikslų, pavyzdžiui, jaunimo nedarbo e, programoms ir taip toliau. Ačiū, ponė Mara Šartie. Jūs dar kartą norite kalbėti? Galbūt nereikia. Taigi baigiame svarstyti šį klausimą. Dėkuoju visiems už dalyvavimą. 16 klausimas atidedamas ir bus aptariamas po balsavimo, kad galėtume laikytis. kad galėtume laikytis matyto grafiko. 17 klausimas e, balsavimas dėl pakeitimų. pagal ką tik įvykusią diskusiją dėl košos pranešimo, dėl Europos fondams taikytinų bendrųjų nuostatų ir reglamento 1083-2006 panaikinimo. Noriu priminti, kad terminas pakeitimams buvo tik tai 84 trečiai daliai ir 84 straipsnių. O šiaip mes patvirtiname balsavimo e, rezultatą balsavimo įvykusio anksčiau Liepos 5 ir balandžio 23 dieną. Taigi 84 straipsnio trečioji dalis. Turime pirmąjį pakeitimą, kurį pateikė pranešėjas. Kas už? Prieš? susilaiko. Patikrinkime. Balsuojame. Tout le monde a pu voter, le vote. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 12 už, 28 prieš, 4 susilaikė. Pirmasis pakeitimas atmestas. Toliau antrasis Sergio Gutierės Prieto pakeitimas ir trečiasis ponios Elizabeth Moran Šartie, Elizabeth Schroeder ir Jean Lambert pakeitimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Il y a un, un SND qui peut faire du bourrage d'urne, donc il faut un SND. Socialistų ir demokratų frakcijos balsų per daug. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 12 prieš. Šis pakeitimas patvirtintas. 84 straipsnio 5 dalis. Kompromisas A, kurį pateikia EPP ir S ir D. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtinta. Toliau trečiasis priedas, ketvirtoji dalis. Šeštasis pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas. Man atrodo, kad reikėtų tai jį patvirtinti. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl nuomonės projekto. Kas Atsiprašau, balsuokite dabar elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 38 už, 3 prieš, 3 susilaikė. Ačiū. Sveikiname pranešėją. Nous en venons au point euh, dix huit où Pereikime prie 18 darbotvarkės punkto. Balsuosime dėl įgaliojimų pradėti dėrybas. Atsižvelgiant į 70 darbo tvarkos taisyklę, 18 darbo tvarkės punktas yra susijęs su Rio Omen Reuten pranešimu dėl teisų papildomą pensiją perkelimo. Taigi mes turime balsuoti dėl įgaliojimų dėlėtis antrojo svarstymo metu. Mums reikia 25 procent, 5 balsų, kad būtų pritarta šiems įgaliojimų. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 44 balsavo, 40 už, 1 prieš, 3 susilaikė. Įgaliojimams pritarta, taigi bus suburta dėrybinė komanda. Ponas Rėjai. Kai kurie e, žmonės neturi savo balsavimo kortelių, taigi gal į tai būtų galima atsižvelgti. Pirmininkė, mes tai atsižvelgėme e, skaičiuodami balsavimo rezultatus. Aš pasakiau, kad 41 balsavo už, nors monitoriuose matote, kad 40 balsavo už. Taigi, kaip sakiau, bus suburta dėrybininkų komanda, aš jai pirmininkausiu, taip pat e, į šią dėrybininkų komandą įtrauksime ir Ria Omen Reiten, e, Gabrielė Zimmer e, ir kitus. 19 darbo atvarkės punktas. Balsuosime dėl um, Europos parlamento ir tarybos direktyvos, e, kuria būtų užtikrinama geresnė asmenų lyčių pusiausvyrą e, biržinių bendrovių valdybose. Tai yra nuomonės e, projektas, kurį parengė Marija Kornelisen. Tai yra nuomonės e, projektas e, skirtas e, teisinių reikalų bei FEM komitetams, kurie yra vadovaujantis komitetai rengiantis pagrindinį pranešimą. Taigi pirmasis, praneš, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Trečiasis straipsnis. 111 pakeitimas siekiama išbraukti teksto dalį, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuosime dėl e, kompromiso DB, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ar norite pasitikslinti? Jeigu ne, tada šiam kompromisui pritarta. Ketvirtas straipsnis, pirm E kompromisas. Dvi frakcijos jį parengė, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas straipsnis. Balsuojame dar kartą dėl E kompromiso. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 19 prieš pritarta. Pirma dalis. Pirma A dalis. E, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. EA kompromisas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 17 prieš. Pritarta. Pereikime prie straipsnių. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. 43 pakeitimas, ponios Vilijos Blinkevičiūtės pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 44 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis straipsnis, pirma dalis. 108. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime. 108 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 24 už, 18 prieš. Pritarta. 109 pakeitimas. E, siūloma išbraukti tekstą. Nebeaktualus, tada mes galime pereiti prie 110 pakeitimo, bet vėlgi balsuoti nereikia, tada galime pereiti prie 22 pakeitimo, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime 22 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 už, 18 prieš. Pritarta. Balsuokime dėl 115 pakeitimo kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas straipsnis, pirma A dalis. 121 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 122 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 123 pakeitimas, kas. E, už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 124 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Ketvirtas straipsnis, trečia dalis, 125 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, pritarta. 126 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas straipsnis, ketvirta dalis, 26 straipsnis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 127 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 128, kas prieš, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas straipsnis, ketvirta A dalis. 20, 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 29, 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 132 pakeitimas, kas už, e, tiksliau nebeaktualus, e, taip pat ir 29 ir 133, todėl balsuojame dėl G kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. H kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. E, penktas straipsnis trečia dalis, 32 pakeitimas. E, balsuojame dalimis dėl pirmosios dalies iki Future Selection Procedures. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl antrosios dalies. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 139, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 140, kas už susil, e, prieš susilaikė pritarta, 5 straipsnis ketvirta dalis. Aš supratau, kad per nelik greitai balsuojama, taigi sulėtinsime tempus. Penktas straipsnis ketvirta dalis, 141 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. E, dar 151 pakeitimas yra panašus, tai balsuokime dėl jų kartu. Balsa e, pranešėjas prieš, o mes balsuojame kas už. 141, 151, kas prieš, susilaikė pritarta. Penktas straipsnis ketvirta dalis, 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas straipsnis antra dalis į kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. Šeštas straipsnis 2a dalis, 145 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 146 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dėl 146 pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? 21 už, 20 prieš. Pritarta. So, madame, madame Chair, I'm ready to witness it. Après le point BA, amendement 39. 39 pakeitimas. Tiksliau, 34 pakeitimas. Balsuojame dėl jo. Kas už? Kas už 34 pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 147 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 35, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 36, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 37, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 148, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas straipsnis, pirma dalis, J kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. K kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pereime, prieiname prie 154 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Amendement 39 du rapporteur, qui est... 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 152 pakeitimas. Ne, pasitikslinkime de, dar dėl 39. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 19 prieš. Taigi pritarta. 152, sako pirmininkė pritarta. 153 pakeitimas nebeaktualus, taip pat ir 40, tad mes galime pereiti prie 155 pakeitimo e, su žodiniu pakeitimu. Ar visi pritarė žodiniam pakeitimui? Taigi balsuojame dėl 155 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Devintas straipsnis, pirma dalis, 156 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 158 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, 157, kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikslinkime. Dėl 157 pakeitimo balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš, nepritarta. 9 straipsnis, antra dalis, 159 pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikė. Kas už? Kas prieš, susilaikė pritarta. 160. Kas už? Kas prieš, susilaikė atmesta. 9 straipsnis trečia dalis, 161 pakeitimas. Norite pasitikslinti dėl 160? Gerai, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 24 prieš atmesta. Taigi 161 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 162 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 163 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 9 straipsnis, ketvirta dalis, 164 pakeitimas E, siūloma išbraukti tekstą. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas straipsnis dėl pavadinimo, 165 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas straipsnis antra dalis, 166 pakeitimas. nežinau, ar galime balsuoti dėl šio pakeitimo, nes jau balsavimo dėl 164. Gerai, mes galime balsuoti dėl 166. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 167 pakeitimas. Kas už? Jeigu 166 būtų patvirtintas, tada šis, klaus, šis e, pakeitimas yra ne, e, nebeaktualus. Tačiau taip nebuvo, todėl balsuojame dėl 167. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Citata taš, e, pirma kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Pirma A, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Pirma B, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Pirma C, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Konstatuojamosios dalys. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Septinta konstatuojamoji dalis. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta pritarta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 7 A konstatuojimo dalis 90, 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, jeigu ponas Ori trukdys balsavimui, tikrai visiems e, tai nebus naudinga. Pereikime prie 49 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. Aštunta konstatuojamoji dalis, 50 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Devinta konstatuojamoji dalis, 51 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 11 konstatuojimo dalis, 53 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 11a konstatuojimo dalis, 54 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo pritarta, tačiau pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 22 prieš atmesta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 14 konstatuojama dalis, A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. 15 konstatuojama dalis, 64 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta. 65. E, balsuokime, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 18 konstatuojimo dalis nebeaktuali. Tad galime pereiti prie 70 pakeitimo. Kas už? Kas prieš susilaikė? Pritarta. 20 konstatuojama dalis, 71 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, pritarta. 702 pakeitimas, nebeaktualus. Tad galime pereiti prie 21 konstatuojamos dalis. Antras, devintas pakeitimas, atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Devintas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 16 už, 29 prieš. Atmesta. 75 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 22 konstatuojama dalis, be kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, 23 konstatuojimo dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 24, 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 24 konstatuojama dalis, 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 82 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 26 konstatuojama dalis, C kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 27 konstatuojama dalis, 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. Aštuoniasdešimt šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 28 pakeitimas, e, 28 konstatuojama dalis, 87 pakeitimas nebeaktualus. Taigi galime balsuoti dėl 88 pakeitimo. Kas už? kas prieš, susilaikė pritarta. 89 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 30 konstatuojamoji dalis. E, 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 31 konstatuojimo dalis, 17 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. falls if amendment 19 is adopted and amendment 19 is adopted. Ah, pardon. Ah, mais donc, oui, donc il faut. Excusez-moi, je me suis trompée entre 90 et 92. Et donc, nous devons. Atsiprašau, suklydau. Reikės e, dar sugrįžti ir balsuoti dėl 16 pakeitimo. Ne, dėl 91 pakeitimo. Ole Ludvigson. Pakeitimas, pranešėjas jam pritarė. Taigi balsuojame dėl 91 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Atsiprašau e, šio pakeitimo autoriaus. Ir dabar periname prie 32 konstatuojamosios dalies, 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikslinkime Pasitikslinkime, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 22 prieš. Jūs esate teisūs. Pritarta. Perkime prie 33 konstatuojamosios dalies. 92 pakeit, 25 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 34 konstatuojama dalis, 96 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 97 suderinamas, balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 98 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 35 konstatuojama dalis, D kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Perikime prie 37-osios konstatuojamosios dalies. 102 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. 103 e, pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. 104 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuosime elekt e, elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 37 už, 5 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Taip pat sveikiname ir dėrybinę komandą et nous vous invitons à être euh, ferme et pugnace pour représenter l'avis de la commission emploi Tikiuosi, kad jūs puikiai atstovausite šį e, komitetą ir ginsite šio komiteto nuomonę e, dėrybose. Dabar galime pereiti prie 20 darbo atvarkės punkto. Tai yra balsavimas ponios Skrizlevskos pranešimo dėl galimų jaunimo nedarbų problemų sprendimo būdų. Yra parengtos tri, e, parengti trys nuomonės projektai iš skirtingų komitetų, iš regionų kultūros ir moterų Kontra. Pirmas, pirmoji dalis 88 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Toliau 89 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 90 už, prieš susilaikę atmesta. 91 ir 92 yra e, to paties autoriaus, nežinau kodėl, jie yra identiški už, prieš susilaikę priimta atmesta. 93 už, prieš, susilaikė, atmesta. 94, dviejomis dalimis, balsuosime dėl vienos pirmos dalies, iki The Affected Youth už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis. Manot, kad buvo priimta? Patikrinkim. Pirmoji dalis 94 e, pakeitimo, taigi visgi priimta. Antroji dalis. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikę. Antroji atkrinta. Atmesta pirmoji, e, pirmoji pastraipa, J pas, E, dalis trijų frakcijų pristatyta. E, pone pirmininkė, aš norėjau žodinį pakeitimą dėl jo kompromiso pristatyti. E, formuluotė būtų taip kompensuojamos stažuotės. Prieš įtraukiant šitą formuluotę aš norėčiau, kad jūs įdėtumėte žodį fairly, fairly compensated internships. Uh, Taigi mes balsuojame dabar dėl kompromisinio pasiūlymo J, kas už prieš susilaikė priimta. Po pirmosios dalies turime e, ponios Panajotovos e, pasiūlymą už prieš susilaikę atmestą. E, Dienas 3 pakeitimas, po Mafi, kas už prieš, susilaikė, atmesta. 105 Alejandro Serkas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 107 Emilija Turinin, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmoji A e, dalis kompromisinis K variantas e, už, prieš, susilaikė, priimta. 108 už, tai yra 106 už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. Tas pats kaip ir 117, tai reiškia, jis irgi e, paimta 118-19 identiški už prieš susilaikę priimta. 1A nauja pastraipa. E, kultūros komiteto pakeitimas 9 už prieš susilaikę priimta. 15 e, už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kompromisinis L už, prieš, susilaikė, priimta. Po to 134, Monika Panajotova, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 136 už 137 už prieš susilaikė priimta, 138 ponios Makintaja už prieš susilaikė priimta, 139 Monika Panajotova už prieš susilaikė priimta, 140 klivėti už prieš susilaikė priimta. ir e, tada atkrinta tos, tos pačios autorės e, pakeitimas toliau antroji dalis kult 1 priimta atitinkama dalis toliau penktas kultūros komiteto už prieš susilaikę priimta kur 23 už prieš susilaikę priimta toliau Regi 5 už prieš susilaikę. Priimta. Regi 6 už prieš susilaikę priimta. E, trečias, trečioji dalis kompromisinis M už prieš susilaikę priimta. Tada dabar galime balsuoti dėl pakeitimo 145 e, e, už prieš susilaikę priimta. Ne. Kas už? 145. Taigi balsuojame. E, jis sutampa su M kompromisu, taigi priimta. E, tiksliau atmesta, aiškiai atmesta. Po to 149 Velina Regner, kas už prieš susilaikė priimta. 150 pana Super už prieš susilaikė. Atmesta 151 už prieš susilaikė priimta. Toliau trečioji dalis, e, pakeitimas 153, už prieš susilaikę priimta. Ketvirtoji dalis N keturios frakcijos už prieš susilaikę priimta. 168 po ketvirtosios dalies už prieš susilaikę priimta. 170 už prieš susilaikę priimta. 21 dalis kultūros e, pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 24 kultūros komitetas už prieš susilaikę priimta, 8 moterų komitetas už prieš susilaikę priimta. liberalai. Mes patikrinsime aštuntą pakeitimą moterų komitete. Pradėme balsavimą. liaudės frakcija, plus 2. Dar vienas. Taigi, visi galėjo nubalsuoti, balsavimą baigiame. 26 už, 20 prieš, priimta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta penktoji dalis 171 Paul Murphy. Tai yra išbraukimas, kas už prieš susilaikę atmesta, o kompromisas, kurį pateikė trys frakcijos, už prieš susilaikę e, priimtas. Toliau 180 e, e, balsuojame dėl pirmos dalies be formuluotės as well as iki Damaging Youth Employment. Balsuojame už, prieš susilaikę priimta. E, kas nori, e, kad šita dalis būtų išbraukta. E, už prieš susilaikę atmesta. Toliau 181 pakeitimas ponios Cuber ir Polmasai už prieš susilaikę atmesta 182, Heinz Peka už prieš susilaikę priimta. 184 už prieš susilaikę priimta, 185 už prieš susilaikę priimta, 186 už prieš susilaikę atmesta, 187 už prieš susilaikę atmesta, 189 už prieš susilaikę atmesta, 190 už prieš susilaikę atmesta atmesta. 191 už, prieš, susilaikė, atmesta. 192, 192 vien, dviemis dalimis, e, pirmoji dalis EPP prašymų, nuo Calls on the European, e, e, tai pirmoji dalis, už, prieš, susilaikė, priimta, priimta, Kas norėtų, kad formuluotė e, būtų papildyta už prieš susilaikę atmestą. 193 už prieš susilaikę priimta. Šešta, e, šešta dalis kompromisas P. Keturios frakcijos už prieš susilaikę priimta. E, na, toliau eina 202 pakeitimas už prieš susilaikę priimta 203. Pone Beka už prieš susilaikę priimta. 204 už prieš susilaikę atmesta. 205 mm, pupakis už prieš susilaikę priimta. 206 už prieš susilaikę atmesta. 207 ponas pupakis mm, už prieš susilaikę atmesta Taigi 207 už, prieš, susilaikė. Du šimtai septintas yra priimtas. Tai pereiname prie septintos dalies, moterų komitetas už prieš susilaikė, atmesta. Septintoji dalis, kompromisinis Q, keturios frakcijos pristatė, kas už prieš susilaikė priimta. Po to, po septintosios dalies, mes einame prie Thank you.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 Antroji dalis moterų komitetas. Pakeitimas dalimis už prieš susilaikę priimta. Toliau už prieš susilaikę priimta. Toliau, toliau turime 17 pakeitimą kultūros komiteto už prieš susilaikę priimta. Aštunta dalis ir kompromisas trys frakcijos už prieš susilaikę. Ar norite patvirtinti, ar sakom, kad pat, priimta? Gerai, tvirtiname ir kompromisinį pas, pakeitimą balsuojame. EPP vėl turi per daug balsų. Pasitaisė EPP, taigi balsavimą baigiame. Už 25 prieš 17, 4 susilaikė, dabar priimta yra. Toliau 8, 8 dalis, 230 e, pakeitimas, už prieš susilaikė atmesta. Gerai, tada patvirtiname, patikriname 2.30. Balsuojame. Visi balsavo, balsavimas baigiamas. Už 20, prieš 24, atmesta. Penktasis pakeitimas moterų komitetas už, prieš, susilaikė, priimta, 22 už prieš susilaikę priimta. Toliau aštuntoji dalis kultūros komitetas 18 už prieš susilaikę atmesta, devintoji dalis kompromisinis S už prieš susilaikę priimta. 236 e, už prieš susilaikę. Kas už 236? O kas, kas du, už 2, 3, 6? Prieš mm. susilaikę 236 priimtas. Dešimtoji dalis kompromisnis T iš trijų frakcijų, kas už, prieš susilaikę priimta. Toliau 249 pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 250 už prieš susilaikę priimta. Kultūros komiteto 12 pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 14 tada už prieš susilaikę priimta. 11 dalis kompromisinis už prieš susilaikę priimta. Toliau um, kompromisinis UU, 11 dalis iš trijų frakcijų UU už prieš susilaikę priimta. Tada 12 e, dalis kompromisinis B už prieš susilaikę priimta. Toliau dalis 13, 13 dalis kompromisinis D pasiūlymas susipainėjau, sako pirmininkė, neteisingai pasakiau, po 12 dalies. Mes e, turime balsuoti dėl 277 pakeitimo dalies. Po 12, e, po 12 dalies turime balsuoti dėl 277 pakeitimo. Taigi mes galime balsuoti dėl dalies 277 pakeitimo. Ir e, ponia Andželili čia yra. Pranešėjas yra už. Nežinau, ką galvoja apie tai socialistai. Taigi, kas už 277 pakeitimą? Prieš kas susilaikė, priimta. Ta patį reikia pasakyti dėl 278 pakeitimo, mes balsuojame tik dėl dalies. 278 už, prieš susilaikė, atmesta. 280 už, prieš susilaikė, priimta moterų pakeitimas 2, 21 už, prieš susilaikė priimta, e, moterų komiteto 23 už, prieš susilaikė priimta. Toliau regionų komiteto antras pakeitimas e, dėl dalies už, prieš susilaikė priimta. Toliau 13 dalis V kompromisas, 3 frakcijos už prieš susilaikę priimta. 14 dalis X kompromisas už prieš susilaikę priimta. Po to 298 e, pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 299 už prieš susilaikę priimta. 15 dalis į e, kompromisas už prieš susilaikę priimta. 5, toliau kultūros komiteto 19 pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Toliau e, Z kompromisinis pasiūlymas penkios frakcijos sustarė dėl už prieš susilaikę priimta. Toliau 17 dalis kompromisas AA už e, prieš susilaikę priimta. po 17 dalies. Trys aštuoniolika pakeitimas ponia Steinbruk dviejomis dalimis pasiūlius EPP pirmoji dalis be formuluotės stresses the need, taigi pirmoji dalis – Trečias danit iki detraneišį. Kas už šią pirmą dalį? Prieš susilaikę priimta antroji dalis už, prieš susilaikę atmesta. Toliau 17 dalis 3.19 pakeitimas. Pone Cuber ir ponas Murphy už, prieš susilaikę atmesta. Toliau 321 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Mes patikrinsime 321 pakeitimą. Patikriname. Balsuojame. Balsuojama, balsavimas baigiamas. 27 už, 18 prieš. Ačiū už patik, patvirtinimą. Priimta. Toliau. Teksto viena dalis. Kultūros komiteto 25 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 26 kultūros pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 18 dalis kompromisas BB už prieš susilaikę priimta, 18 dalis 324 ir 326 identiškos, balsuojant dėl abiejų už prieš susilaikę priimta, 325 už prieš susilaikę priim, priimta, 327 e, už prieš susilaikę atmesta, 328 už prieš susilaikę priimta atmesta. 329 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trys trisdešimt. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous pouvons voter. Taigi, geros žinios, mes, mes galime balsuoti dėl 330 po patikrinimo, kas už, pri, prieš, susilaikė, atmesta. Tada pranešėjai yra bloga žinia. Toliau 331, kas už, prieš, susilaikė priimta. E, keturi iš moterų komiteto už prieš susilaikė priimta, toliau moterų komiteto e, šeštas pakimas už prieš susilaikė priimta, toliau dalis iš devintojo moterų komiteto pakeitimo už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas moterų komiteto pakeitimas už prieš susilaikė priimta Patvirti, patikrinsime 11 pakeitimą. Balsuojame. Baigiame. Už 19 prieš 21 nepriimta, atmesta. 12 moterų pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. 17 tas pats komitetas už prieš susilaikė priimta, 18 už susilaikė priimta. Dvidešimt septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar prieiname prie e, košos Pirmas už prieš susilaikę priimta, antras už prieš susilaikę priimta, trečias ponė Rėgna už prieš susilaikę priimta, ketvirtoji už prieš susilaikę priimta, penktas ponė Rėgna už prieš susilaikę priimta, šešta už prieš susilaikę priimta. Devini už susilaikę priimta, vienuolika už prieš prieš susilaikę priimta. Patikrinsime. 12 e, tikriname už. Balsuojame tiksliau. Balsuojame. Dar vienu balsu EPP turi, e, rodo per daug, tai balsavimą baigiame. Už 24, prieš 20 nėra susilaikiusių priimta. Dabar konstatuojamosios dalys A, kompromisinis A už prieš susilaikę priimta. Toliau A, e, konstatuojam dalis A moterų komiteto už prieš susilaikę priimta. Toliau dalis moterų komiteto B kompromiso už prieš susilaikę patikrinsime. Atitinkama dalis B iš moterų komiteto. Balsavimą baigiame. Vėl vienu balsu šią e PP per daug. Dabar balsavimą baigiame. 20 už, 21 prieš. Vienas keli susilaikė, ne, e, atmesta. Mm, B konstatuojama dalis, kompromisas B už prieš susilaikę priimta. Toliau kompromisinis C už prieš susilaikę priimta. C konsultuojama dalis kompromisas D, už prieš susilaikę priimta. Toliau C konsultuojama dalis 32 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. C konsultuojama dalis kompromisinis FF už prieš susilaikę priimta. Toliau C konsultuojama dalis 34 pakeitimas už prieš susilaikę. Patikrinsime. 34 pakeitimas balsavimo pradėme. Dėl vienu balsu iš EPP per daug. EPP, EPP atsiėmė tą vieną perteklinį balsą, taigi balsavimą baigėme. 20 už 25 prieš nepri, e, atmesta 35, ponė Rėgna už, prieš susilaikę priimta. Konstatuojama dalis D, kompromisinis E, keturios frakcijos už, prieš susilaikę priimta. Tada D konstatuojama dalis 44 už, prieš susilaikę priimta.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 39 nebuvo priimtas dėl kompromiso. Ir jeigu 39 būtų priimtas, tai tada 45 e, būtų atkritęs. O dabar jis nebuvo priimtas, tai dabar balsuojame dėl 45. Taigi kas dėl už 45, kas prieš, kas susilaiko. Na gerai, patikrinsime. Balsuojame. Baigiame. Už 20 prieš 21, 4 susilaikė, 45 atkrenta. 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. Konstatuojam dalis D, F kompromisnis iš trijų, e, pasire, sutarta dėl trijų, su trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau D konstatuojama dalis. Dvi, du identiški pakeitimai, kartu balsuojame 48 ir 87, e, kas už, prieš susilaikę priimta. Toliau 49, už, prieš susilaikę atmesta. 50, už, prieš susilaikę atmesta. E konsultuojam dalis 51 pakeitimas už prieš Kas už 51? Susilaikė. Priimta. 52. E, sutampa su 51 balsuojame už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. Galime balsuoti dėl 55-ojo už, prieš susilaikę priimta. 57 už, prieš susilaikė atmesta. Penkiasdešimt aštuoni. Man atrodo, galim balsuoti dėl jo. Balsuojame. 58. Nes 45 buvo atmestas. Kas už 58? Už prieš susilaikę priimta. F konstatuojant dalis, G kompromisas, keturios frakcijos susitarė, už prieš susilaikę priimta. konsultuojama dalis, 66 pakeitimas už prieš susilaikę priimta, G kompromisinis H už prieš susilaikę priimta, tada G kompromisas I už prieš susilaikę priimta, toliau G konstatuojama dalis pakeitimas 72 už prieš susilaikę atmesta. Toliau 77 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 78 už, prieš, susilaikė, priimta. 79 už, prieš, susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, susilaikė, priimta. 82 už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 83 atinkama dalis už. Už. Prieš susilaikę priimta. 85-86 identiški, balsuojame kartu už prieš susilaikę priimtą atitinkama dalis iš e, kultūros komiteto e, D kompromiso už prieš susilaikę priimtą atmesta. G iš kultūros komiteto už prieš susilaikė priimta. Kultūros komiteto H už prieš susilaikė priimta. J kultūros komiteto už prieš susilaikė priimta. C. Moterų komitetas už, prieš susilaikė atmesta. F. Moterų komitetas už, prieš susilaikė priimta. G. Moterų komitetas už, prieš susilaikė priimta. H. Moterų komitetas už, prieš susilaikė atmesta. Norit patikrinti? Gerai, tikrinkim. H. Balsuojame. EPP ir vėl balsų per daug. O dabar jau per mažai kortelių. Galite vieną kortelę atgal įkišti. Taigi balsavimą baigiame už 20 prieš 21, 4 susilaikė. H atmestas. Vieno balso persvara. Atitinkama teksto dalis moterų komiteto I pasiūlymas už prieš susilaikė atmesta. J iš moterų komiteto už prieš susilaikė atmesta. K, moterų komitetas už, prieš, susilaikė, atmesta. L, moterų komitetas atitinkama teksto dalis už, prieš, susilaikė, priimta. N, moterų komitetas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo. Ne vérifier si après le paragraphe 11. Ponas Sekas. E, dėl po 11 dalies e, pakeitimas 264. Pone, ar jūs balsavote dėl pono, ponios kleveti pakeitimo? Po 11 dalies pakeitimas 264. Teisingai pastebėjot, mes nebalsavome. Taigi 19 puslapis balsavimo sąraše po 11 dalies ir kompromisinio UU pasiūlymo. Dabar galime balsuoti dėl pakeitimo 264 e, ponios Minodoro klivetį. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Taigi dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl viso pranešimo projekto. Pradedame. Ir balsavimą baigiame. 37 už, 1 prieš, 7 susilaikė. Sveikiname pranešėją. le plastique et je vais voir avec euh, Madame Lopez Fontanier si on peut faire ça cet après-midi.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 Mėly kolegos, dar ne pertrauka, dar turime daug darbo. Kolegos, prašau tylos, prašau leisti toliau dirbti. Komiteto posėdis tęsiasi. It's incredible. Ah. Chut. Bien. Alors, euh, comme Madame Lopé Fontanier. Kadangi ponios Lopė Fontaniai šiandien papietų nebus, priešingai nuo mano pranešimo prieš balsavimą, aš siūlau dabar e, dirbti darbo tvarkėje nurodyta tvarka. Dabar 21 klausimas, pane Lopė Fontaniai pristatys savo pranešimo projektą savo <clears throat> nuomonę ekonomikos komitetui dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro 13 metų prioritetų įgyvendinimas. O panas Lambert pranešimą aptarsime po pietų. Taigi dabar žodis nuomonės referentai, poniai Lope Fontanie. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad netidėjote šio klausimo svarstymo. Šiandien užimtumo komitete pradėjome dialogą dėl Europos, Europos semestro e, skirto ekonominės politikos koordinavimui ir 13 metų prioritetų gyvenimą. Skingas komitetas yra ekonomikos reikalų komitetas, tačiau pagal 500 taisyklę mes sprendžiame dėl visų klausimų susijusių su užimtumu ir socialiniais reikalais. Ir tikiuosi, kad visų paramos dėka galėsime patvirtinsime savo dokumentą, kuris atitinka dabartinius poreikius, kaip padarėme ir rengdami pranešimą dėl metinio augimo prognozių 13 metais. Kaip sakiau, užimtumo ir ekonominės priemonės viena, viena kita papildo. Ir e, užimtumo klausimai negali būti mažiau svarbus negu ekonominiai. Todėl svarbu ginti socialinius pranešimo aspektus. E, laiko turime labai nedaug. E, Rūpiučio mėnesį bus vasaros atostogos, o balsuoti turėsime per spalio mėnesio plenarinę sesiją. Todėl šią nuomonę turėtume patvirtinti rugsėjo 18 dieną per komiteto posėdį. Mes įpratę esame skubėti ir tikiuosi, kad su kolegų pagalba laiku viską padarysime. Na, žinoma, aš esu optimistė, tačiau mums pavyko tai padaryti dėl metinio augimo prognozių rengiant e, pranešimą. Taigi trumpai pristatysiu savo nuomonę. Pirmiausia, kalbame apie tai, kad reikia kovoti su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu. Tai yra Europos prioritetas šiuo metu. Ir pagal paskutinius Eurostato duomenys nedarbas Europos Sąjungos sudaro 10,9 procento, tai yra 26 milijonai žmonių, kurie neturi darbo. 6,5 iš jų yra jaunimas. Tai yra tragedija. Mano šalyje jaunimo darbas sudaro 50 procentų. Birželio mėnesio taryba padėjo pagrindus kovai su jaunimo nedarbu, tačiau būtina, kad pateiktos priemonės būtų įgyvendinamos veiksmingai. Todėl pozityvu yra tai, kad struktūriniai fondai bus panaudoti kovoti su jaunimo nedarbu, ne tik socialinio fondo lėšos. Toliau, kalbant apie nepanaudotų lėšų panaudojimą, tai 6 milijardai eurų bus skirti kovai su jaunimo nedarbu. Šios lėšos bus panaudotos nedelisant. Kiti esminiai dalykai, apie kurios visai nesiniai kalbėjome, tai yra švietimas, mokymas, jaunimui reikia galimybių patekti į darbo rinką. <clears throat> Reikia atminti, kad ES yra 2, milijard, 2 milijonai darbo vietų, kurios yra, nėra užimtos. E, taip yra todėl, kad yra įgūdžių, ir, e, įgūdžių netitikimas tarp paklausos ir pasiūlos. Valstybės narės turi vykdyti būtinas reformas, kad e, įgūdžius būtų galima pritaikyti prie darbo rinkos poreikių. Kiti dalykai, tai būtų ilgalaikis nedarbas. Čia valstybės narės turi kurti paskatas ilgai darbo neturičius patekti vėl į darbo rinką, skatinant juos grįžti į darbo rinką, teikti paslaugas. Taip pat kalbame apie moterų užimtumą. Dažnai jos užsima vaikų auginimu ar uh, pagyvenusių žmonių priežiūra, todėl būtina moteriams padėti. grįžti ar patekti į darbo rinką, e, teikiant vaikų priežiūros paslaugas, geros kokybės vaikų priežiūros paslaugas ar pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugas. Ir reikia remti tokias priemonės, kad moteris galėtų grįžti į darbo rinką. Taip pat reikia užtikrinti nuolatinį mokymą. Ir prieš baigdama norėčiau paminėti taip pat ir skurdą, skurdo didėjimą. Krize sukėlė skurdo didėjimą, atskirti vaikų skurdą, nedarbančiųjų skurdą. Valstybės narės turi garantuoti socialinės apsaugos sistemų veikimą, kad jos teiktų paramą žmonėms, kurie patirėjo krizės poveikį. Na ir pagaliau šiame pranešime taip pat kalbame apie nacionalinių parlamentų įtraukimą, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės įtraukimą į visus veiksmus, rengiant nacionalinės reformų programas. Šiemet daug valstybių narių dėjo pastangas šią kryptimį ir tikiuosi, kad tos pastangos bus dedamos kasmet. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū. Dabar steikiu žodį Sergio Gutierrez Priedo. Užsirašysiu dar norinčių kalbėti ponę Cornelison. Ir viskas. Ponas Gutierrez Prieto. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pripažinti, kad ponia Fontanė padarė e, didelį darbą. Noriu padėkoti jai už norą bendradarbiauti mūsų komitete. Tai yra pagrindinė priežastis, e, dėl kurios mes kaip komitetas galėjome prisidėti prie metinės augimo apžalgos, kuomet plenarinė sesijoje balsavo didelė dauguma. Na ir Šiuo metu šio semestro proceso momentu reikėtų pasteirauti, ar komisija atsižvelgia į šalių rekomendacijas. Šioje nuomonėje turime galbūt labiau pakritikuoti tokią situaciją. Pirmiausia, reikia, turime būti nuoseklus. Antra, turime aiškiai pasakyti komisijai ir tarybai, kokia yra mūsų nuomonė. Ir turime padėti Europai, nes visos šios rekomendacijos skirtos šalims, kai, kurias parengė komisija, e, daro tą pačią strateginę klaidą, kurios, tą klaidą, kurie atvedė Europą į šią situaciją. Eurozona yra vienintelis e, ekonominis regionas, kur nedarbas vis dar didėja. O šalis e, vis toliau, šalių ekonomika vis toliau smunka, e, spraga tarp šiaurės ir pietų šalių didėja ir niekas nesima to stabdyti. Taigi turime kritiškai šiame pranešime apie tai kalbėti, turime reikalauti, kad tai, kas patvirtinta vasario mėnesį, būtų e, panaudota. Na ir dar trys, keturi dalykai, kuriuos norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, Negalime būti susitaikeliai ir kai daromos teikiamos rekomendacijos dar darbo rinkos reformų valstybės narėse, nes komisija teikia asimetrinės rekomendacijas priklausomai nuo valstybės narės ir tarsi atsiranda dvi asimetrinės zonos Europoje, kalbant apie darbuotojų apsaugą ir atlyginimų dydžius. Komisija taiko tokią strategiją, kuri reiškia, kad visa eurozona, kuri turi didinti savo konkurencingumą, reiškia, kad tam tikrose pietų Europos šalise atlyginimai turi mažėti. Tai yra pavojinga, tai yra nesažininga visiems ES darbuotojams man nerima kelia tai, kad praėjus keliams metams po Europos semestro pradžios turime milijonus darbuotojų praradusių e, socialinę apsaugą, e, jų nesaugo kolektyvinės sutartys, o komisija rekomendacijose teikia, e, reikalauja dar daugiau valstybės narės dėti panašių pastangų. Šalis, kurios turi didžiausias fiskalinės maržas, joms rekomenduojama didinti vidaus paklausą, tai yra tiesiog rekomendacija, nieko čia privaloma nėra. Ir visiškai nesižvelgianti darbuotojų perkamąją galę. O kaip dėl komisijos rekomendacijų susijusių su pensijomis. Aš suprantu, kad komisijai nerima kelia pensijų sistemų tvarumas. Komisija vis kalba apie pensinio amžiaus didinimą, apie pensijų skaičiavimo metodų keitimą. Viena vertus galima sutikti, kad e, reikia numatyti tam tikrus tvarumo tikslus tačiau nesutinku, kad būtų laikomas mažiausias vardiklis. O e, pensinis amžius turėtų didintis, o marža kolektyvinėms sutartims turėtų būti mažinama. Dėl jaunimo nedarbo, tai, kas, tai ką darome dabar, yra netinkama. Reikia šimto milijardų e, kovai su jaunimo nedarbu. Mes šį mūžį pralaimėsime ir turėtume reikalauti daugiau turėtume atsižvelgti ir tarptinės darbo organizacijos e, rekomendacijas e, skirti 21 milijardą kovai su jaunimo nedarbu ir komisija su taryba turi sutarti daugiau lėšų skirti per pirmosius dviejus metus. Tačiau jeigu jaunimo nedarbo lygis bus didelis ir toks išliks, turime sumą pinigų skirtą jaunimo nedarbo programams patrigubinti, kaip siūlo TDO. Kolegos pirminkė prašo baigti kalbėti. Ir pagaliau mes turėtume kritiškai žiūrėti į patį demokratinį procesą, nes aš manau, kad parlamentas patikė nuomonę dėl šalių rekomendacijų spalio mėnesį. Tai yra šešių dokumentų projektas, dokumentų paketas yra privalomas, jau seniai patvirtintas. Ten buvo prašoma keisti Europos semestro grafiko pakeitimų. Taigi ar mes e, laikomės demokratinio proceso, ar, ar kervėme parlamento nuomonę? Ačiū. Pone Kornelison, mes jau atsiliekame nuo grafiko, gal galėtumėte trumpai kalbėti. I'd like to first thing... Su pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą pasiūlymą. Tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui. E, šį rytą mes parengėme labai puikų pranešimą užimtumo komitete e, bendradarbiaujant su ponė Fontanie ir tikiuosi, kad ta pati sėkmės istorija pasikartos ir šį kartą. Tikiuosi, kad e, Ekon komitetas uh, bendradarbiaus su mumis daug labiau nei praeitie ir mes galėsime pateikti plenarniai sesijai puikų bendro darbo rezultatą. Keturios pastabos. Man atrodo, reikėtų daugiau akcentuoti uh, demokratijos klausimo. Berės pranešime 2010 metų buvo aiškiai pasakyta, kad mes nenorime, kad ekonominė valdysena būtų formuojama nedalyvaujant Europos parlamentui. Bėgant metams situacija mažai pasikeitė, nors mes ne vieną kartą šį klausimą akcentavome. Yra sakančių, kad e, atsižvelgiant į esamas sutartis, neįmanoma Europos parlamentui vaidinti vaidmens, tačiau tai yra netiesa. Mes galime kalbėti apie tarp institucinę sutartį, kaip Europos parlamentas galėtų vaidinti vaidmenį e, rengiant metinės augimo e, strategijas, taip pat ir e, specialias rekomendacijas valstybėms narėms. Taip pat aš manau, kad Europos parlamentas turėtų pasisakyti dėl fiskalinio konsolidavimo manau, kad imamasi veiksmų dėl biudžeto deficito perviršio per vėlai. Be to, e, laikausi nuomonės, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti nedarbo problemai atitinkamuose regionuose, pavyzdžiui, E, apskaičiuojant biudžeto deficitą, e, turėtų būti neatsižvelgiama į tas sumas, kurios yra skiriamos jaunimo nedarbui mažinti. Taip pat mes ne vieną kartą pasakėme, kad valstybės narės, e, parengdamos nacionalinės reformų programas, turėtų spręsti nedarbo problemą. Kreipėmės į komisarą Andor, Andors kad jis paragintų valstybės narės imtis veiksmų šioje srityje, tačiau mažai buvo kas padaryta. Ačiū, ponė e, Fontanie. Aš noriu pritarti tam, ką pasakė kolegos, tad e, daugiau kaip ir neturiu ką pasakyti. Manau, kad bus parengtas puikus, teisės, puikus e, pranešimas ir norėčiau už tai padėkoti iš karto savo kolegomis. Ačiū. Ačiū pranešėjai. E, pakeitimus galima teikti iki Liepos 17 dienos vidurdienio. E, pakeitimus analizuosime rugsėjo 5 dieną, o 18 dieną analizuosime e, nuomonės projektą ir dėl jo balsuosime. O Ekon komitetas dėl nuomonės, dėl pranešimo balsuos rugsėjo 30 dieną. O dabar siūlau pradėti mūsų viešuosius klausimus. Tai yra 23 mūsų darbo tvarkės punktas – ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis aspektas. Europos bedarbio pašalpų sistema. Viešieji klausimai prasideda, prašyčiau kalbėtojus prisijungti prie manęs prezidiume –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 kalbame apie tikrąją ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimą. Norėčiau pasveikinti keturis e, mūsų svečius, kurie sutiko pasisakyti šiuo klausimu. E, taip pat e, jums yra išplatintas dokumentas, kurį parengė ponas Art Degius Mes e, jį buvome pakvietę dalyvauti e, mūsų viešuosiuose klausimuose, tačiau jis šiandieną negalėjo atvykti, tačiau mums išplatino savo pranešimą. Dabar iš karto norėčiau suteikti žodį Džordžiui Fisheriai, kuris jums pažįstamas. Ir jis stengsis atsakyti į du klausimus, kurie yra skirti visiems mūsų ekspertams. Visų pirma, Dėl automatinių stabilizatorių, kodėl diskusijos dėl jų vyksta ES lygmenio. Ir antras klausimas, kaip visa ta automatinių stabilizatorių sistema bus sukurta. E, Džordžiai, jūs turite labai daug patirties sukaupęs šioje srityje. Jūs dirbote ir finansų ministerijoje, taip pat OECD organizacijoje, o dabar dirbu, dirbate komisijos užimtumo generalinėme direktorate nuo 96 mm, metų ir esate e, šio mm, generalinio direktorato analizės įvertinimo ir išorės santykių skyriaus direktorius. Ačiū, e, labai e, džiugu, kad Europos parlamentas nebijo kelti tokių klausimų, kurie e, yra labai svarbus. Kaip greičiausiai žinote, e, Lašlo Ander e, pastaraisiais mėnesiais kėlė socialinės dimensijos ekonominės ir pinigų sąjungos kontekste, taip pat kalbėjo ir automat, automatinius stabilizatorius. Džiugu, kad Europos vadovų taryba dar kartą paprašė, kad būtų sustiprinta e, socialinė dimencija ekonominė ir pinigų sąjungoje. Taip pat buvo sakoma, kad reikėtų geriau stebėti su darbu ir socialiniais aspektais susijusius dalykus. Taip pat e, rudenį turėtų būti parengtas e, dokumentas dėl kriterijų, kuriais turėtų būti vadovaujamasi įvertinant darbo ir socialinius aspektus pinigų ir ekonominėje sąjungoje. Taryba kreipėsi į komisiją parengti komunikatą e, šiuo klausimu. Komisija iškėlė automatinių stabilizatorių klausimą. E, pirmą kartą, kai buvo parengtas e, planas dėl tikrosios ekonominės ir pinigų sąjungos. Ir komisija E, pasakė tuo metu, kad reikėtų kalbėti ne tik tai apie ekonominę ir pinigų sąjungą, bet ir apie politinę sąjungą, kurių negalima atsijėti. E, tuo metu taip pat buvo pripažinta, kad nėra e, ekonominių stab, automatinių stabilizatorių ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir tai yra problema. E, esu išplatinęs e, e, savo prezentaciją, tai tiesiog norėčiau tiesiog apibendrinti, kas tie yra autonominiai stabilizatoriai. Kai valstybės patiria ekonominę recesiją, mažėja atlygiai, kuriuos žymė oranžinė spalva pažymėti stulpeliai šioje skaidrėje. Tačiau panaudojus automatinius e, stabilizatorius e, suteikiamos automatiškai socialinės išmokos. Nereikia vyriausybėms e, priimti sprendimų, nereikia sprendimų priimti ir parlamentams. Žmonėms tiesiog yra išmokomos socialinės išmokos, kurios iš dalies kompensuoja sumažėjusius atlyginimus. Panašiai funkcionuoja ir mokesčių sistema. Žmonės moka mažiau mokesčių ir būtent taip atremami ekonominės recesijos iššūkiai. Dar vienas puikus dalykas apie ekonominius automatinius stabilizatorius yra tai, kad vyriausybės gali pasinaudoti uh, tokiais e, automatiniais stabilizatoriais e, ekonomikai paskatinti. Na ir e, komisijos parengtame planų veiksmų plane sako, kad ilgalaikė perspektyvoje ekonominės ir pinigų sąjungos kontekste turėtų būti sukurti tokie automatiniai stabilizatoriai. Perikime prie kitos skaidrės, kuri yra puikiai jums pažįstama. Žinote, kad ES nuo 2000 metų nedarbo lygis augo ir e, pirmą kartą matome, kad nedarbo lygis e, šiek tiek kinta nuo 2008 metų matome didelę nežim, nedarbo polarizaciją ir būtent šioje srityje e, automatiniai stabilizatoriai galėtų pasitarnauti. Yeah, the, the previous one. Okay. So what is happening when unemployment is rapidly... Taigi, kas e, atsitinka, kai nedarbo lygis e, ženkliai išauga Europos Sąjungoje? atitinkamose šalyse. Mm, išauga išmokos e, pagal socialinę politiką e, ir 2080 metais matote, kokia yra raudonoji e, linija, mažėjo ekonominė veikla ir socialinės išmokos padidėjo. Matote automatinio stabilizuotojų stabilizuotojo, stabilizatoriaus e, pavyzdį. Ir kaip matote, autonominiai stabilizatoriai paskatino ekonominį atsigavimą, Aišku, yra tam įvairių priežasčių ir viena iš tokių priežasčių yra tai, kad e, ekonominė ir pinigų sąjungoje valstybės narės e, negali visada pasinaudoti ekonominiais stabilizatoriais. Taigi komisija e, taip ir norėtų atsakyti į pirmą jūsų klausimą, kodėl šis klausimas yra itin aktualus ir įtrauktas į mūsų darbo atvarkę. Ačiū, sako pirmininkė. Norėčiau pateikti štai kokį pasiūlymą. Leiskime atsakyti visų pirma visiems į šį klausimą, kodėl šis klausimas yra keliamas dabar dėl automatinių stabilizuotojų. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Tomas Filipon, profesoriui, kuris ilgą laiką dirbo ir Tarptautinėme valiutų fonde ir Prancūzijos e, finansų ministerijoje. Taigi, Tomai, jūs galite dabar atsakyti į pirmąjį klausimą. Jums yra skirtos penkios minutės. Ačiū, kad mane pakvietėte. Man labai įdomu čia dalyvauti. Per penkias minutės jums pasistengsiu apž pateikti apžvalgą, kuri yra šiek tiek platesnė. Aš palyginsiu Europą ir JAV, tačiau tuo pat metu manau, kad tai padės pratesti George Fisho, Fisherio e, mintį, nes matysite, kad kitaip nei Junktinėse valstijose, Europoje nėra automatinių stabilizatorių. E, ši, šis grafikas padeda suprasti e, krizės eigą iki 2010 metų. Pirmiausia, galime matyti krizo, krizės pobūdį. Iš esmės, ši krizė yra susijusi su na, e, skola, bent, bent, bent jau per pirmosius tris metus su valstybės skola. Uh, Pasižiūrėkime į horizontalėje ašį. Čia matome, kiek namų ūkiai įsiskolino per pakilimą 2003-2007 metais. Kiekvienas punktas, kiekvienas taškas yra valstyje arba jungtinėse valstijose arba valstybė eurozonoje. Lyginu dvi skirtingas valiutų sąjungas. MD pavyzdžiui yra Nevada, TX tai yra Teksasas. Taigi, mėlynais trikampiais pažymėtos yra JAV valstijos, o eurozono membu, na, eurozonos membus pažymėtos žaliai, DE Vokietija, kairėje viršuje, Airija ir Ispanija kažkur viduryje. Taigi, pirmiausia, ką čia manote? Horizontalioje, horizontalioje aš jūs rodo, kiek namų ūkiai per bumą įsiskolino nuo 3 iki 7 metų. Paimkime Nevadą, čia ekstremaliausias atvejis. Ir a, namų ūkių įsiskolinimas siekia 65-70 procentų nuo 3 iki 7 metų. Tačiau iš pradžių, ne, 165-170 procentų. Taigi namūkiai buvo labai smarkiai įsiskolinę. Teksase jų įsiskolinimas, namų ūkio įsiskolinimas buvo apie 10 procentų, Vokietijoje jis buvo neigiamas. Vertikali ašis rodo, kas įvyko po krizės. Tai yra keitėsi užimtumo e, rinka ir e, matome, kaip keitėsi užimtumas nuo e, trečiųjų metų iki dešimtųjų metų, tada nuo septynių metų iki dešimtųjų metų tada, kai krizė smogia aršiausiai. Taigi mes matome labai akivaizdžiai, kad JAV valstijos arba tos e, eurozonos valstybės, kurio, kuriuose daugiausia buvo prarasta e, darbo vietų, įsiskolinimas labai didėjo. Taigi e, tai yra krizės širdis, pirmas punktas. Antras punktas, kitaip nei dauguma mano logiškai, Junktinėse valstijose e, sviravimai buvo gerokai didesni nei eurozonoje. Matome, kad Siskaidinimas e, Nevadoje buvo daug didesnis nei Ispanijoje ar Vokietijoje. Taigi tų sviravimų JAV buvo daug daugiau nei Europoje. Uh, Atrodytų, kad e, jungtinėse valstijose yra viena valiuta ir tie sviravimai neturėtų būti tokie dideli, tačiau jie yra didesni nei eurozonoje. Taigi, eurozonai nėra būdingi didžiuliai e, skirtumai tarp valstybių narių. Tačiau matome, kad e, abi kreivės yra krintančios. Ir statistiškai, kaip mes galime apibūdinti pusiausvėros išlaikymą ir kritimą. Mm, kinta užimtumo situacija rinkoje, kinta pasiūlos paklausos e, situacija ir to, tai apibūna šitas kreidės. Ir jos faktiškai eina lygiagrečiai. Grubiai tariant, per pirmąjį krizės laikotarpį krizės poveikis vienam įsiskolinimo vienetui buvo tas pats tiek JAV, tiek eurozonoje. Taigi iš esmės rizikos e, efektyvumas vieno, dviejose e, valiutų zonose buvo maždaug tas pats. Ir e, tam tikrų metų automatiniai stabilizatoriai veikia, kaip jau girdėjome. Tuo metu um, krizės pradžioje buvo numatytas automa, e, suveikė automatinis stabilizatorius ir todėl mums pavyko pasidalinti riziką maždaug kaip JAV, tačiau mes pradėjome nuo geresnės situacijos, nes mūsų skirtumai buvo kitokie ir bendrai namūkiai nebuvo taip įsiskolinę, todėl mūsų krizė buvo mažesnė nei Junktinėse valstijose nuo 7 iki 10 metų. Kasgi buvo po to? kiek mažesnės e, skaidrės matysite. Kairėje yra JAV, dešinėje yra eurozona. E, mat, tai yra faktiškai JAV liko ta pati graf, grafa, kurią matėte anksčiau. Ir matome, kad antroje krizės pusėje nuo 10 iki 12 metų pabaigos e, krize baigėsi per tą laikotarpį. Iki 12 metų e, Junknėse valstijose e, užimtumo augimas nepadarė skirtumo e, maž, mažoms ir didesnėms valstijoms. Tai nereiškia, kad užimtumas smarkiai augo. Jis buvo vidutinis augimas, tačiau didelių sviravimų nebebuvo tarp valstijų. Dabar čia galima sustoti ir matematiko paklausti, kas bus eurozonai Kaip bus eurozonoje? Kaip e, jūs turbūt geriausiai e, bandytumėt nuspėti ir sakytumėt, kad eurozonai seksis geriau. Tačiau pažiūrėkime dabar į dešinę, grafiką, dešinę grafą ir matome, kad e, yra didžiuliai skirtumai užimtumo srityje tarp valstybių. Ir vertikalioji ašis daugiau yra susijusi ne su ūkių įsiskolinimu, bet su tuo, kaip vyriausybės per bumą didino, kiek vyriausybės per bumą didino savo socialinius perkelimus. Uh, Tai yra vyriausybių perteklinis švaistimas per pakilimą. Kai jos tai daro, jos turi e, kažkada sustoti ir išlaidas mažinti pačiu blogiausiu metu, kai vyksta didžiulė recesija. Taigi, po 2010 metų nebuvo pasidalinta krize Ir todėl krizė, e, e, e, rizika, nebuvo pasidalinta rizika, ir todėl krizė labai smarkiai smogė Europai. Jeigu mes būtume turėję priemonės, kuriomis būtume iškirt, užkirtę kelią rizikos persikelimui iš vienos valstybės į kitą, tai manau mes būtume krizę daug geriau suvaldę. Ačiū. Ačiū toliau. Fernandas Fišneris trečiasis mūsų prelegentas. Jūs esate Vokietijos e, ekonominių tyrimų instituto narys ir esate dirbęs Centrinėme banke ir institute ir jūs turbūt esate tinkamoje padėti atsakyti į šios dienos e, klausimą. Labai ačiū už kvietimą, labai ačiū už galimybę jums pademonstruoti sistemą, kurią sukūriau kartu su kolega su kolegomis iš, su kitų kolega iš, kito, iš Berlyno universiteto. Ta, tai yra automatinių stabilizatorių sistema uh, skirta ir uh, nedarbo draudimo Europos Sąjungoje. Pirmiausia, noriu pademonstruoti, kodėl reikalingas perkelimo uh, mechanizmas pinigų sąjungos rėmose. Pabandysiu kalbėti labai trumpai ir manau, kad tai prisideda prie to, ką pasakė kolegos. Aš į viską žvelgiau daugiau iš pinigų politikos pusės, todėl daugiau kalbėsiu apie šias detalės. Pinigų sąjungos problema yra ta, kad bendra pinigų politika negali atsižvelgti į tai, kad verslo ciklai valstybės narėse yra skirtingi, jie nėra sinchroniški. Ir dėl to bendra pinigų politika E, netitinka verslo ciklo ir e, sukelia perkaitimą šalise, kur yra bumas ir e, skatina mažesnį augimą šalise, kurios patiria nuosmukį. Dešinėje matote grafiką, tai, kur pademonstruotamos taip vadinamos pinigų politikos normų Tayloro taisyklės. Pinigų politikos normos E, turi būti pagristos šalies e, verslo ciklu. Ir turbūt nelabai matote, bet palūkanų normos pagal Tayloro taisyklę skiriasi e, pinigų sąjungos skirtingoms valstybėms. Šviesiai žalia linija yra palūkanų norma Ispanijai, kur yra daug didesnė ankstyvoje stadijoje iki nuosmukio 2008 metais ir matome, kad palūkanų norma silpnesnėms šalims, pavyzdžiui, silpne... Vokietijai, pavyzdžiui, jeigu teisingai pamenu, raudona e, linija. Ir matome, kad e, Europos centrinis bankas orientavosi, e, nustatydamas palūkanų normas, jis orientavosi į silpnesnių šalių poreikis. Ir pasiekmė buvo ta, kad šalis, kurios buvo stabilioje situacijoje arba patyrė smarkų augimą, kaip pavyzdžiui Ispanija ar kitos pietų Europos šalis, jos, jų ekonomika perkaito, nes pinigų politika buvo per daug skatinanti jų atžvilgių. E, kontrargumentas prieš šią problemą yra tas, kad jeigu neturi e, pinigų politikos stabilizavimo, naudoji fiskalinę politiką, taip, ką sakė, tai ką sakė kolegos. Reikia fiskalinės politikos, reikia automatinių stabilizatorių, kad galima būtų tinkamai funkcionuoti ir stabilizuoti ekonomiką. Tai yra perimti pinigų politikos e, vaidmenį stabilizavimui. Problema yra ta, kad, ta, kad ką pamatėme per pastarosius tris metus, tai taip pat pinigų sąjungoje neveikia akivaizdu, kad yra pinigų sąjungoje stipriai susaistytų šalių, pavyzdžiui, prekybos ryšiais. Ir jeigu fiskalinio stimuliavimo paketas taikomas vienoje šalyje, jis persikelia ir į kitas šalis per prekybos kanalą. Taigi, savo šalyje moki daug pinigų, tačiau tie pinigai nuteka ir kitas šalis. Ir tai yra nepatrauklu naudoti fiskalinės priemonės stabilizavimui. Kita Kitas dalykas, ką pamatėme pastaraisiais metais, yra tai, kad fiskalinė politika iš tikrųjų yra ribota pinigų sąjungoje. Fiskalinė politika koordinuojama ne tik per stabilizavimą ir augimo paktą, kas riboja pinigų sąjungos lankstumą. Finansų rinkos taip pat verčia politikos kuriejus taikyti labai ribota mokesčių politika ir dėl to mokesčių politika pinigų sąjungoje turėjo ribotų e, išgalių. kad galėtų reaguoti į atskirus skirtingus verslo e, ciklus. Ir tai bandoma e, kompensuoti kitais mechanizmais ne per pinigų politiką ir ne per fiskalinę politiką, tai yra automatiniai stabilizatoriai tarp valstybių narių. Yra automatiniai stabilizatoriai šalyse, pavyzdžiui, nedarbo pašalpos. Tačiau galime sukurti automatinius stabilizatorius kelioms šalims, automatiškai pervedant lėšas tarp valstybių narių tar, iš šalies, kuri patiria bumą, automatiškai perkeliant išteklius, e, lėšas toms šalims, kurios patiria nuosmukį. Ir taip būtų padedama pinigų politikai stabilizuoti verslo ciklo sviravimus ir išspręsti tą visą bendrą sviravimų Europos e, pinigų sąjungoje klausimą. Ačiū. Labai ačiū mūsų prelegentams. Toliau Manuelis Kaldeira Cabral e, yra e, dirbęs žurnalistu ir yra Portugalijos finansų ministerijos patarėjas, taip pat esate dirbęs pasaulio bankė. Prašom jums galimybę atsakyti į klausimą, kokia yra problema ir kodėl reikia šį klausimą šiandien kelti. Labai ačiū. Aš remiuosi asmetrinių šokų požiūrių, nes tai yra pirmoji idėja, kuri sukėlė atmatomis stabilizatorių idėjų. Kartais per krizę pamirštame, kad žvelgiant į augimą pagal BVP, mes pamirštame, kad dalis yra susiję su didėjančia skola, kita istorijos dalis yra BVP didėjimas ir konkurencingumo vystimas. Net ir augančiose šalise konkurencingumas e, reiškia, kad tik tai šalies viduje e, ekonomika auga, atsiranda išorės disbalansų daugumoje šalių Ir tai prasideda nuo asimetrinių šokų ir visa tai atitinka e, visos e, apsvarstymus dėl optimalių valiutų zonų. E, esant bendrai valiutų zonai prarandamas tam tikras pinigų politikos aspektas, kursai, valiutų kursai taip pat prarandami. Visa tai riboja pasirinkimą tų priemonių, kurias turi šalis, kad galėtų reaguoti pristaikydama per trumpą laikotarpį, ypač e, jis, tas pristaikymas yra asimetriškas ir turi poveikį skirtingą skirtingoms šalims. Optimali pinigų politika turi skirtis skirtingoms šalims, o tai negali būti, to negali būti pinigų sąjungoje. Kad sumažintume riziką, galima panaudoti daugiau lankstumo ir tai apie tai ir kalbama ES, darbo rinkų lankstumas ir taip toliau. Reikia mobilumo veiksnių, pavyzdžiui, taip ir vyksta iš pietų šalių esant migracijai iš, iš šiaurę, arba centriniai automatiniai stabilizatoriai reikalingi, jeigu šalis, šalis kurios yra geresnėje situacijoje, pervestų lėšas į prastesnės situacijos šalis. Tai būtų galima mokėti e, nedarbo pašalpas per nelik nedidant deficito, kaip kalbėjo kolegos senius iš šios salės. Tai yra, ekonominiai stabilizatoriai neveikia, nes fiskalinės taisyklės reiškia, kad šalis, kurios patiria recesiją, prarado pajamas ir galų gale jos turi mažinti socialinės išmokas vienaip ar kitaip. Taigi vietoj to, kad būtų taikomi stabilizatoriai, e, dar labiau skatinamas nuosmukis. Judumo veiksniai gali taip pat pabloginti situaciją. Mobilumo veiksniai gali, gali sumažinti nedarbą, nes darbuotojai išvyksta iš didelio nedarbo regiono, tačiau kartais jeigu kvalifikuoti darbuotojai ir kapitalas išvyksta greičiau, atsiranda struktūrinio nedarbo problema, tai yra papildoma problema. Aš e, apie tai jau pakalbėjau, dabar perėsime prie šios skaidrės. Na ir kalbant apie simetrinius šokus, vėlgi, jų buvo keletas ES praeityje, susijęs su kalnakasybos rajonais 80-ąjame, 10-ąjame ar 9-ąjame Tačiau pastarojo meto šokai, e, pavyzdžiui, Azijos kilimas, e, Kinijos e, pasipriešimas PPO, mažų atlyginimų pramonės šakos kilo tose šalise, jos mažiau svarbos Italijoje ar Graikijoje ar Portugalijoje. Tokie asimetriniai šokai paveikė tų šalių konkurencingumo lygį šiame amžiuje ir netgi praeito amžiaus dešimtajame dešimtmetyje. Buvo pozityvus poveikis vidurio Europos šalims, tačiau e, tos šalis patekusios į Europos Sąjungą pradėjo konkuruoti su pietų Europos šalims. Plėtra yra gerai Europos Sąjungai, tačiau e, mažesnių atlyginimų konkurencija kitoms šalims padarė e, neigiamą poveikį. 7-12 metų krizė skirtingai paveikė skirtingas šalis, apie ką jau buvo kalbėta. Ir be viso to pasakyčiau, kad e, pinigų politika e, pietų Europos šalims, kurios turi einamosios sąskaitos deficitą, E, reikštų devalvaciją. Iš esmės tai vyksta, tačiau ilgą laiką to nebuvo. Šalis, kurios turi konkurencingumo problemos, konkuruodamas su Kinija, Turkija ar naujosiamis šalimis, kur yra mažesni atlyginimai, e, patyrė didelį euro vertės padidėjimą, tai dar vienas buvo neigiamas poveikis tų šalių konkurencingumui. E, stabilizatoriai reikalingi, nes asimetriniai šokai egzistuoja ir gali būti labai e, neigiami. Valstybės narės prarado tam tikros priemonės, kad galėtų kovoti su krize, tai pavyzdžiui, polinkų politika, valiutų kursus, o fiskalinės politikos apribojimai reiškia, kad jos naudoja prociklišką makroekonominę politiką. Veiksnių e, kitimas gali padidinti krizės poveikį, pavyzdžiui, trumpalaikinę darbą įsiskolinimas, struktūrinis nedarbas. Šiuo atveju kvalifikuotos darbo jėgos ar kapitalo judėjimas gali dar padidinti e, šokus kenčiantiems regionams. Centriniai automatiniai stabilizatoriai reikalingi tam, kad būtų tam tikra erdvė taikyti stabilizatorius vienos valiutos, e, turint vienos valiutos apribojimus ir stabilumo paktą kad būtų galima išvengti biudžeto krizės. Na, o kad būtų, kad būtų išvengtas mekrinių šokų, dėl ko atsiranda dideliai skirtumai tarp valstybių narių. Toliau, nuo 2001 ir 2007 metų konvergencija. Matome, kad šalis su mažesnėmis pajamomis vienam gyventojui kaip jos atitinka kitų e, šalių situaciją. Matome, aišku, scenarijų korekcijų šalise, kuriuose yra mažesnės pajamos. Dėl to, kad nebuvo stabilizatorių ir nebuvo pakankamai koordinuojama politika, e, ko reikia Europos Sąjungai. Taigi čia sustosiu dabar, e, po to perėsime prie kito klausimo. Ačiū. Atsakėme į pirmąjį mūsų diskusijų klausimą, kodėl tie automatiniai stabilizatoriai yra reikalingi, kodėl šis klausimas yra įtrauktas į darbo atvarkę. Ir mūsų e, svečiai aiškiai atsakė į šį klausimą. Ir tai parodo, kad automatiniai stabilizatoriai kaip dalykas yra labai svarbus šiam komitetui. Aš dabar norėčiau suteikti žodį komiteto nariams. Steven Hughes nori pasisakyti, e, ponas Ayer. Matome, kad trys nori pasisakyti. Andrew Serkas visų pirma. Toliau poniai Sajar ir kitiems bus suteikta galimybė pasisakyti užduoti klausimą ponui Fischeriui. Aš kažką, aš uždav, noriu, kad man būtų atsakyta labai paprastą klausimą. Ar jūs mane girdite? Ar jūs girdite vertimą? Kaip sakiau, ponas Fischerė, aš norėjau užduoti klausimą jums. Tačiau aš taip pat norėjau, kad šis klausimas būtų atsakytas komisaro Reno. Kodėl mes kalbame apie tai, kad reikalingi tie automatiniai stabilizatoriai? Komisija, nei vienas komisaras apie tai nekalbėjo, taigi aš norėčiau sužinoti, kaip diskusijos šio klausimu vyksta komisijos kolegijoje. Aš laikausi nuomonės, kad tikrai Briuselis negali pasiūlyti tokių automatinių stabilizatorių šalims, kurios susiduria su didelėmis problemomis. Manau, kad reikėtų išanalizuoti tai, kas egzistuoja valstybių narių nacionalinių lygmenių. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip diskusijos vyksta komisijoje. Ačiū. Ponas, ponė Sara iš EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė. Mes visi žinome, kad socialinės draudimo sistemos bei mm, nedarbo išmokos yra finansuojamos iš nacionalinių lėšų. Tačiau norėčiau sužinoti, kaip Jūs manote, Labai daug valstybių narių yra grynosios mokėtojos į ES biudžetą. Ir ar jūs manote, jos bus suinteresuotos dalyvauti tokioje socialinių išmokų perkelimo sistemoje? Taip pat norėčiau sužinoti, ar jūsų nuomonė yra tikrai kažkokių galimybių, realių galimybių kad e, tokia sistema būtų sukurta ir kad atotrukis tarp Šiaurės ir Pietų Europos šalių būtų sumažintas. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis poniai Antogoniai, kuri atstovauja Kiprą. Dėkoju. Aš puikiai suprantu, kas tie kas yra tie automatiniai stabilizatoriai, kadangi esu kilusi iš Kipro, žinau, kokia yra mm, toje šalyje kilusi bankų problema. ES pareikalavo, kad e, Kipras sumažintų išlaidas, tačiau tuo pat metu nebuvo pritaikyti jokie automatiniai stabilizatoriai. Kiprui nebuvo suteikta galimybė pasinaudoti savo politiką išspręsti e, savo problemas. Dabar mes susidurėme su labai rimtomis problemomis e, ir socialinėje srityje, ir kitose srityse, ir norėčiau pritarti tam, ką pasakė e, kolegos dėl tų automatinių stabilizatorių pritaikymo. Manau, kad trejetas ir komisija kol kas nepripažino e, automatinių stabilizatorių pritaikymą, sprendžiant pietų Europos šalių problemas. Pavyzdžiui, pažvelkite, kokia yra situacija dabar Portugalijoje, Ispanijoje, Graikijoje. Panaši situacija dabar yra susidariusi ir Kipre. Aš laikausi nuomonės, kad e, automatinių stabilizatorių klausimas turėjo būti aptartas dar prieš e, sukuriant e, euro zoną. Taip pat reikėjo pagalvoti apie valstybių galimybės pačioms išspręsti krizės. Taigi, kaip automatiniais stabilizatoriais bus išspręstos padarytos klaidos. Nes pietų Europoje tikrai jaučiamas labai rimtos krizės pasakmes. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį poniai Šerioter. Mes sužinojame iš krizės, kad tokie stabilizatoriai yra reikalingi. Ir e, negalima pasakyti, kad užtenka tik tai pinigų stabilizatorių, tačiau e, reikia ir kitų priemonių. Ir visų pirma, aš turiu tokį klausimą. Daugelėje valstybių narių yra įvesti į mokesčių e, e, sistemą e, tokie stabilia, stabilizatoriai ir ES neturi bendros mokesčių politikos ir kaip manote, ar bendra mokesčių politika būtų raktas, būtų kaip ir sprendimas siekiant įvesti bendrus tokius stabilizatorius. O kitas mano klausimas būtų, komisija siūlo e, įvesti e, draudimą, e, nedarbo, ne bedarbio pašalpų draudimą. Ar yra patikrinta galimybė, svar, įtraukti e, kitas galimybės, e, e, kurios netaip smarkiai įtakotų pačią silpniausią grupę, tai yra bedarbius, o įtakotų, pavyzdžiui, darb, darbdavius. Ačiū ponui Fischeriui užduoti keli klausimai, į kuriuos jūs turėsite atsakyti. Dar suteiksime galimybę pasisakyti kitiems. Tačiau prieš tai norėčiau suteikti žodį ponui Fischeriui, kad jis atsakytų išduotus klausimus. Turiu pasakyti, kad nesu komisijos kolegijos narys, tad nežinau, kokios diskusijos tenai vyksta. E, reikėtų pažiūrėti, kas buvo rašoma komisijos veiksmų plane – Komisija kol kas jokių sprendimų nepasiūlė. Mes supratome, kad Europos vadovų taryba greičiausiai sugrįž prie šio klausimo antroje metų pusėje ir tada žiūrėsime, kokį pasiūlymą pateiks komisija. Komisijoje e, šis klausimas yra analizuojamas labai rimtai, yra suburta darbo grupė e, tarp įvairių gener, generalinių direktoratų Mes esame parengę nemažai dokumentų, kuriuose atsižvelgiame į mm, kitų atliktą darbą, kuris greičiausiai pristatyt, bus pristatytas kolegos iš Vokietijos. Tie dokumentai kol kas yra neišplatinti, tačiau bus greitų laikų paskelbti internetinėje svetainėje. Kol kas e, komisija dar konkretaus pasiūlymo nepateikė, tačiau rimtai šiuo klausimu dirba. Taip trumpai norėčiau atsakyti į užduotus klausimus, o prie kitų dalykų mes sugrįšime, kai atsakinėsime į antrąjį klausimą. Tomas Filipon. Trumpai. Dėl dviejų svarbiausių klausimų. Ar tikrai tie automatiniai stabilizatoriai yra reikalingi? Ir taip pat ar e, klausimas, ar automatiniai stabilizatoriai tas pats, kai, kas e, perkelimai. Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį į štai kokius dalykus. Dėl ko yra reikalingi tie perkelimai? Jeigu pažvelgsime ekonomisto akimis ir pažiūrėsime, kaip sumažinti tuos asimestinius šokus, tada Atsakydami šį klausimą turėsime atkreipti dėmesį į tai, kad ekonominės rizikos pasidalymas vyksta finansinėse rinkose. Pažymtinėse Amerikos valstijose Nevada ir Teksasas e, skirtumai e, tarp jų buvo sumažinti tuo, kad buvo suburta bankų sąjunga ir tai, kad buvo suburta kažkokia bendra e, nuosavybę. Tai yra Nevados piliečiai turi turto Teksase ir atvirkščiai. Tai yra mm, dėl asimetrinio šoko e, prarandamas vienas e, doleris. Tačiau e, finansinės rinkos padengtų 40 procentų šių praradimų. 25 procentai būtų padengti iš federalinio biudžeto. Tuo tarpu E, namų ūkiams tektų likę 25 procentai praradimų. Jeigu mes pažvelgsime e, per šią perspektyvą, tada matysime, kad būtina suburti bankų sąjungą. Aišku, galima diskutuoti, ar reikia papildomų veiksmų. Atsakymas būtų teigiamas, tačiau reikėtų organizuoti papildomas e, diskusijos šio klausimu. Taigi tokia yra ekonomis, ekonomistų analizė. Toliau į šią klausimą, į klausimą galima pažvelgti ir socialinį, per specialinį, socialinį ir politinę perspektyvą. Galbūt um, ne visi į um, tą patį klausimą pažvelgtų vienodai. Taip pat, atsakant į jūsų klausimą, pasakyčiau, kad uh, tas mechanizmas gali būti ir neilgalaikis. laikis E, pavyzdžiui, jūs galite sukurti tokią sistemą, pagal kurią valstybės mm, pasi, pas, e, pasidalina e, riziką, tačiau tas rizikos pasidalymas galiotų tik tai tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, dešimties metų laikotarpį. Ačiū ponas Fiš, Fišner. Norėčiau papildyti tai, ką pasakė ponas Filipon. Ir manau, kad reikėtų atskirti E, cikliškus ir ilgalaikius perkelimus. Cikliška sistema yra skirta ekonomikai stabilizuoti cikliškus veiksnius ir greičiausiai tokia sistema nepadėtų e, eliminuoti ilgalaikius e, disbalansus, jeigu tai būtų automatinis stabilizatorius. Aišku, tokia sistema nesugebėtų išspręsti ir esamų disbalansų euro e, zonoje. E, tokia sistema galbūt galėjo šiek tiek sušvelninti pačios problemos pasakmes, tačiau tokių nuolatinių e, disbalansų, kurie egzistavo eurozonoje, nebūtų buvę galima eliminuoti. Taigi reikėtų atskirti cikliškus ir nuolatinius kintamumus. Ir šiuo atžvilgiu mes kalbame apie cikliškus e, kintamumus. norėčiau kai ką papildyti. Visiškai sutinku su tuo, kad bankų sąjunga yra labai svarbi sunkiais laikais ir rizikos pasidalymo laikais. Mano pagrindinis klausimas yra susijęs su pinigų judėjimu tarp šiaurės ir pietų. Laikinos priemonės neprivalo būti nuolatinės Pažiūrėkime, koks yra nedarbo lygis skirtingose valstybėse narėse. Portugalija yra geras pavyzdys. Visą paskutinį dešimtmetį ir pirm, pirmąjį šį, šio tūkstantmečio dešimtmetį e, nedarbo lygis buvo e, maždaug vidutinis. Ir kai kurie regionai gali turėti, e, patirti didesnę įtaką dėl e, įvairių finansinių šokų. Iš kitos pusės norėčiau papildyti, kad ES vyksta daug pinigų perkelimų, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje, struktūrinių fondų srityje į tuos regionus, kurie e, yra, turi mažiau palankesnės e, sąlygas ir e, visi pripažįsta, kad e, nedarbo lygis taip pat yra labai svarbus prioritetas. Tad visai protinga yra perkelti lėšas į regionus, kur yra didelis nedarbo lygis. Ir jeigu pinigai yra perkeliami ypač laikinai, tai yra visai logiška. Uh, jaunimo nedarbas yra, e, atrodo, nedidelis, e, sudaro nedidelę dalį, tačiau tai yra didelė problema. Visai logiška perkelti lėšas į e, regionus, kurie patiria sunkumų, kur nedarbo lygis aukštas ar jaunimo nedarbas aukštas. Ir jeigu mes neturėsime tam galimybių dėl to, kad nėra kažkokių teisinių aktų, tai blogai. Taip pat tas kliūtis mums sukelia ne tik Europos integracijos nebuvimas, bet taip pat ir e, finansinių instrumentų nebuvimas. E, taip pat tai, kad kai kurios šalis taiko taupimo priemonės, o kai kurios ne, ne, jų netaiko. Ir žinome, kad euras nuo pat pradžių, ne nuo pat pradžių susidūrė su uh, problemomis. Ir uh, iš pradžių galbūt žiūrėdami optimistiškai, nes ne, vis, ne visada galvojame, kad stabilizatoriai reikalingi, tačiau dabar matome, kad jie yra reikalingi. Ačiū. Ačiū. Ir dabar galime sakyti į antrąjį klausimą, tai yra kaip mes reaguosime ir galbūt galėtumėte mums papasakoti kaip bus deramasi su socialiniais partneriais. George Fisher. Labai ačiū. Pasakysiu vieną. Tai nepadės išspręsti visko. Visiškai sutinku su ankstesniais kalbėtojais. Jeigu neturėsime bankų sąskaitos, tai galbūt mums e, šiek tiek dalę palengvins, tačiau reikia atsižvelgti į komisijos veiksmų planą, kuriame komisija išdėstė e, plačią reikalingų priemonių viziją. Nereiktų turėti per didelių lūkesčių, tačiau tai tikrai mums gali padėti taip, kaip buvo minėta. Turime du svarstytinus variantus Tiek literatūroje, tiek mūsų darbuose taikomi šitie variantai. Vienas yra makroekonominė stabilizacija, kurią tik ką minėjote. Pranašumas būtų tas, kad tai turėtų tiesioginę įtaką ekonominiams sviravimams. Turi ir trūkumų. Sunku būtų paaiškinti ne ekonomistams, ne makroekonomistams šitą E, pranašumą, tačiau tikrai galima būtų pritaikyti tą antrąjį variantą. Kitas aptariamas mechanizmas yra susijęs su bedarbio išmoka. Visiškai sutinku, kad už to tai yra ekonomiškai pagrysta, nes e, darbas ir nedarbas smarkiai priklauso nuo ekonominių ciklų. Tai yra ir socialinės politikos elementas. Uh, tikrai tai nekvesionuojama, jei bus priimti e, sprendimai, tai jie bus paremti šiais abiem e, argumentais. Ir turbūt reiktų taikyti ir e, socialinio draudimo sistemas įvedant bedarbio pašalpas. Ta sistema, kuri yra aprašoma literatūroje, minima ir veiksmų plane. Ta sistema turi būti lengva, laikina, skaidri ir skatinti pokyčius. Kodėl taip sakau? Galėtume aišku kurti ir labai sudėtingas sistemas, tačiau mes jau turime 28 valstybės narės, kurios turi savo nacionalinę um, socialinio draudimo sistemą ir taip pat turime ES e, e, socialinę ir e, darbo draudimo sistemą. Taigi neteks pradėti nuo nulio. Ir bendra ES sistema turėtų būti skaidri, lengva ir ska lanksti. Aš asmeniškai manau, kad sistema paremta bedarbio išmoka atitik, turėtų atitikti šitas keturias sąlygas. Daugiau nesigilinsiu, kad nevilkinčiau laiko. Tik tai norėčiau pakalbėti apie skaidrumą. Nedarbas yra reiškinys, kurį žmonės supranta. Jie mato, kiek yra bedarbių, jie mato skaičius ir mm, vyresnio amžiaus žmonės tampa bedarbiais. Ir manau, kad daugelis žmonių suprastų ES taikomas priemonės Tačiau dabar paimsiu šiaurės šalių pavyzdį. Jeigu pasižiūrėtume į jų skaičius, istorinius skaičius, tai e, buvo laikotarpis istorijoje, kaip, e, kur, kuriais Vokietija ar Švedija būtų gavę naudos iš tokios sistemos. Aišku, dabar akivaizdu, kad e, labiausiai iš to naudą gautų e, šalis, kur didžiausias nedarbas, tačiau buvo toks periodas istorijoje, kai ir Vokietija iš to būtų gavusi naudą. Dabar nepamirškime vieno dalyko. Negalime e, galvoti apie tos sistemos kokybę tik tais remdamiesi šiandienos situaciją. Uh, Galėtume panagrinėti Vokietijos, Austrijos bedarbio e, sistemas, bedar, ne, draudimo nuo darbo sistemas. Tai tikrai kažkada anksčiau ir Austrijai ir Vokietijai dabartinė siūloma sistema būtų labai naudinga, būtų bus labai naudinga. Taigi negalime sakyti, kad e, tos priemonės bus taikomos viena kryptimi ir amžinai. Ne. Dabar dėl pokyčių skatinimo. Bedarbio išmokos sistemos pranašumas, vienas iš pranašumų galėtų būti tas, kad ji būtų pritaikyta, norint įsiaiškinti, kaip skirtingose valstybėse narėse veikia skirtingos rinkos sistemos ir skirtingos bedarbio išmokos sistemos. Uh, Ir tie palyginimai visgi bus daromi. Ir svarbu, e, tai remianti svarbu sukurti tokią sistemą, kuri būtų naudinga tiems, kuriems jos dabiau, labiausiai jos reikia. Pagal atlyginimą Europos pinigų sąjungoje išmokų lygis dabar siekia 85 procentus. sviruoja nuo 30 iki 85 procentų. Dabar kitus klausimus atsakys mano kolega. Uh, how? Atsakant į klausimą kaip, aš visiškai sutinku, sutinku kas pasakyti. Yra du tikslai. Vienas ekonominis ir vienas socialinis ir politinis. Ekonominis, ekonominio tikslo nepakanka. Tai nepakankama motivacija. Nes kalbant apie rizikos pasidalėjimą tarp šalių svarbu. Tai tai yra svarbu per finansų rinkas. Pirmiausias būtų kanalas. Tačiau to nepakanka dėl socialinių ir politinių priežasčių, turime visi su tuo sutikti. Kuriant tokią sistemą, paprastumas yra svarbiausia. Todėl man patinka nedarbo pašalpų sistema, ir prancūzų finansų ministras pasiūlo, pasiūlė kažką panašaus į e, eurozonos biudžetą. Tai yra paprasčiau negu e, produkcijos spragos metodas. Jeigu kalbėsime apie jo sukūrimą ir kalbant apie diskusiją dėl skirtumo tarp šiaurės ir pietų, tai yra dvi didelės problemos. Ar tai yra perkelmų mechanizmas ar draudimo sistema, o antra, kaip su paskatomis e, vykdyti reformas. Tai yra du klausimai, kurie iš karto iškyla. Ar tai bus perklaidimų sistema? Aišku, priklauso, kaip ją parengsi, tačiau paprasčiausia apie tai galvoti būtų taip. Jeigu skyriai, e, nedarbo lygis skiriasi šalyse, ar tai būtų struktūrinis nedarbas, ar vidutinis, Žinoma, jis dabar yra daug didesnis Ispanijoje negu Vokietijoje, netgi esant tą pačiam verslo ciklui. Tai tuomet tokio nedarbo galbūt nereikėtų drausti. Galbūt reikėtų drausti nukrypimus nuo vidurkio. Draudimas netaikomas, tai yra nėra grinojų srautų priklausomai nuo nedarbo lygio, bet priklausomai nuo nedarbo lygio palyginti su jos pačios vidurkiu. Kaip tai padaryti? Tai gali būti paprasta. Svarbiausia paprastumų yra tai, kad tie, kas gauna išmokas, jiems niekas nepasikeistų. Dalis tos išmokos tiesiog būtų išmokama iš bendro fondo ES biudžeto. Ir tą dalį gautų kiekvienas bedarbis toje konkrečioje šalyje. Galima padėti, pradėti nuo jaunimo, jeigu norite, tačiau iš principo tai yra paprasta. Kaip finansuoti tokią sistemą? Finansavimo lygis būtų toks, kuris priklausytų nuo kiekvienos šalies, šalies vidurkio nedarbo lygio. Ir jeigu visos šalės atitinka daugiau mažiau vidurkį, pavyzdžiui, kaip 2000 metais, tai iš esmės nebūtų grinųjų e, srautų tarp šalių šalis mokėtų ir gautų beveik tą patį. Jeigu pradeda situacija skirtis, tuomet atsitiktų taip, kaip buvo apibūdinta. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į penkių metų e, e, situaciją. E, Ispanija būtų virš vidurkio, Vokietija virš, tuomet būtų grinieji pervedimai iš Ispanijos į Vokietiją. Šiandien būtų priešingai. Kokio dydžio tie srautai būtų, E, Ispanijoje išmokos e, bedarbėms padidė yra 1,3-1,5 procento BVP. Galima visko, visko turbūt neapdrausti, tarp, galbūt galima, bet tai būtų pusės 1 procento BVP dydžio. Per krizę dėl multiplikatorių, dėl taupimo ir augimo poveikio tai skaičius būtų didelis pagal BVP, e, jis galbūt nedidelis, bet stabilizavimo prasme toksai skaičius būtų didelis. Tokioje sistemoje vidurkis srautų tarp Ispanijos ir Vokietijos būtų nulis. Tai yra vienas būdas galvoti apie kuriamą, sistemos kūrimą. Antra, dėl paskatų. Aišku, jos yra svarbos, nes būtų kontrargumentų bet kokiam mechanizmui rizikos pasidalymui, kad jis paskat, sumažint paskaitas vykdyti reformas kurios galėtų sumažinti struktūrinį nedarbą. Atsakymas, mano nuomonė, būtų toks. Viena yra perkelimų sistema, apie ką kalbėjau. Jeigu draudžiama ciklinė šalis, šalis vis tiek turi paskatas mažinti savo vidurkį arba struktūrinį nedarbą, nes ta dalis būtų nedraudžiama. Pirma. Jeigu jūsų nedarbas e, nuolat yra labai aukštas, tai yra e, draudžiamas e, nukrypimas nuo to vidurkio, bet už jį reikia brangiai mokėti. Tai pirma. O antra, sistemą įdegiant reikėtų pradėti nuo tokio nedarbo, kuris yra priklausomas nuo tarkime, nesėkmingų scenarių, pavyzdžiui, makroekonominių šokų. Manau, kad e, daugiausia dėmesio skirtų pradžiai jaunimo nedarbui būtų gerai. E, ir e, tokia sistema galėtų būti ribotos trukmės. Tai yra, jį turi trūkumų, bet tuomet paskatos būtų išlaikytos. O dėl pakeitimo dydžio galima sakyti, kad ES numatytų bazinį lygmenį, o valstybės narės, kurios nori būti mokėti daugiau, jos gali tai daryti, tačiau jeigu šalis nori savo sistemą e, padaryti tokią dosnesnę, tai pati ir moka daugiau. Taigi galima numatyti bazinį lygmenį ir e, galutinę trukmę 9-12 mėnesių. Tai būtų vienas iš būdų išlaikyti tas paskatas. Apie tai, manau, galime pagalvoti. Ačiū. Prašom dabar jūs. Aš dabar galiu šiek tiek pailustruoti tai, ką sakė Georgas Fischeris. Iš principo yra dvi idėjos, dvi galimybės, kaip elgtis su stabilizatoriais. Vienas būtų sukurti, susijęti pervedimo sistemą susijęta su produkcijos spraga, tai yra e, kai skirtumo tarp krizės atveju ir e, ekonomikos rezultatų, kai ekonomika veikia pagal visą pajėgumą. Tarkime, jeigu yra neigiamas produkcijos, neigiama produkcijos spraga, tai e, ekonomika veikia ne pilnu pajėgumu. Ir tuomet galbūt galima gauti išmokas iš pervedimų sistemos. Jeigu yra pozityvus, pozityvis praga, tai šalis mokėtų į tą pervedimų sistemą. Tokia yra bazinė e, tokios sistemos pagrįstos produkcijos praga mintis. Manau, kad tai yra gražiai pavaizduota grafikė. Čia yra Vokietijos spraga. Matome, kad šis vertinimas įvairiais laikotarpiais, e, tai matome, kad spraga keičiasi labai smarkiai. Galbūt tiksliai nematote, tačiau skirtingos žalios spalvos atspalviai rodo e, skirtingais metais e BPO paskelbtus duomenys. Matome, kad yra didžiuliai skirtumai vertinant spragą priklausomai nuo to, kada, jis buvo įvertint, kada jį buvo įvertinta e, anksčiau. Ir ši visa sistema priklauso nuo produkcijos spragos, kaip pagrindo ji labai skaidri ir negalima kišti politinėmis prie, priemonėmis. Ir Europos nedarbo draudimo e, mintis Na, čia dar turiu Ispanijos grafiką, kuris rodo, kad skirtumai e, vertinant produkcijos spragą yra didžiuliai. E, tačiau tai yra netinkamas e, rodiklis pervedimas, nes reikia laukti vieną ilgą laiką, kol bus peržiūrėti duomenys. Taigi arba reikia ilgai laukti, kas nėra naudinga verslo ciklo stabilizavimui, arba reikėtų gražinti sumokėtas lišas. Todėl mūsų pasiūlymas yra kurti Europos nedarbo draudimo sistemą. Iš esmės, ji artima tam, ką sakė ponas Filiponas. Jis sakė, kad tai reikia skurti draudimo sistemą pagrįstą nukrypimu nuo vid nedarbo vidurkio. Aš sakyčiau, reikėtų izoliuoti ciklinius sviravimus nuo struktūrinių pokyčių. Ir mes sakome, kad reikia daugiausia dėmesio skirti trumpalaikiam nedarbui, nes tai ir yra cikliškas nedarbas. Ilgalaikis nedarbas virš 12 mėnesių tai yra struktūrinis nedarbas. Tačiau jeigu daugiau dėmesio skirsime trumpalaikiam nedarbui iki 12 mėnesių, tai iš esmės automatiškai bus galima skirti e, struktūrinius ir e, ciklinius skirtumus tarp šalių. Ir mes sakome, kad reikėtų Europos nedarbo draudimo sistemos, kuri teiktų bazinį nedarbo draudimą visoms šalims. Ir jeigu nacionalinės vyriausybės nusprendžia, kad jos nori turėti geresnę socialinio saugumo sistemą, kuri būtų daugiau negu tas bendras Europos draudimas, kuris būtų labai bazinis, pagristas labai mažų bendrų vardiklių. Jeigu valstybės ir vyriausybės nusprendžia, kad jos nori daugiau, jos gali ją papildyti. Tai mes iliustruojame šiame grafike. Žalia zona yra Europos nedarbo draudimo sistema, kuri šiuo atveju padengtų 12 mėnesių nedarbo laikotarpį, o visa kita, kas tai viršyje, turi būti dengiama iš nacionalinės draudimo sistemos. Ir Europos nedarbo draudimas pagal išmokos lygį sudarytų 50 procentų ankstesnio atlyginimo, o jeigu nacionalinė vyriausybė, e, kaip šiame pavyzdėje, nori mm, papildyti tą išmoką, tai ji gali ją papildyti. Tai yra visiškai lanksti sistema, ta prasme, kad galima didinti ar mažinti tą europinį komponentą, o viskas kas viršyje tą e, europinę dimensiją, turi būti dengiama iš valstybės biudžeto. E, pranašumai yra pakankamai akivaizdus. Viena vertus tai yra automatinis stabilizatorius, nes nedarbo draudimas, kaip ir nasalių lygmenių, yra visuomet automatiškas. Pervedama iš tų, kurie turi darbą, tiems, kurie neturi darbo. Tie, kurie turi darbą, įmoka į nedarbo draudimo sistemą o kurie neturi darbo, gauna išmoką iš nedarbo draudimo sistemos. Tai yra svarbiausias e, argumentas, nes nėra politinių sprendimų, nereikia komitetų priimančios sprendimus dėl pervedimų tarp valstybių narių sąjungoje. Yra keletas kitų pranašumų. Santykinai lengva tokią sistemą įgyvendinti, nes tiesiog galima panaudoti nacionalinės nedarbo draudimo sistemas, surinkti įmokas ir išmokėti išmokas. Nereikia kurti e, virš nacionalinės institucijos, kuri spręstų, kas e, yra bedarbis, o kas ne, nes tai galima padaryti per nacionalinės e, įdarbinimo agentūras kol dėmesys skiriamas į trumpalaikį nedarbą, tai pervedimai turėtų būti gana cikliški, jie neturėtų būti nuolatiniai. Aišku, bus tam tikrų šalių, ką reikės spręsti, bus šalių, kurios iš Europos e, nedarbo sistemos gautų gana ilgą laiką e, išmokas. Šiame grafika, grafike parodomi e, nedarbo lygio nukreipimai nuo Europos eurozonos vidurkio. Ir ponas Fischeris sakė, netgi Vokietija būtų gavusi iš šios sistemos išmokas, nes buvo etapas, kuomet Vokietija patyrė nedarbo lygį, kuris buvo didesnis negu eurozonos vidurkis. Mano nuomonė, problema čia yra Ispanijos atvejis. Matome, kad Ispanija nedarbo lygį turėjo didesnį, didesnį laiką eurozonoje. Tai reiškia, kad jį gautų pervedimus ilgesnį laiką, nors e, ekonominė situacija pakankamai buvo stipri ir buvo perkaitis ekonomika. Be to, pervedimai iš e, ES nedarbo draudimo fondo tuomet būtų nepageidautini. Mes norėtume atvirkščiai perkaitimo atveju perkamąją galę atimti iš Ispanijos ir perkelti į kitas šalis. Taigi tokie atvejai būtų sudėtingesni, reikėtų panalizuoti skaičius. Pagal šią sistemą labai sunku nuspėti, kiek visą tai kainuos ir kokio stiprumo bus ta stabilizavimo funkcija. Reikėtų pasistengti įvertinti, kokios sumos reikėtų įnašams. Tai būtų maždaug bendro atlyginimo lygio pusantro procento. E, tai yra pusantro e, atlyginimų dydžio procento papildomai šalia nacionalinių sistemų. Manau, kad laiko nėra detaliau apie tai kalbėti, mes esame parengę e, leidinį, kuris išdėsto detaliau šią stabilizavimo funkciją. Galbūt dar vienas dalykas, nes apie tai kalbėti anksčiau. Tai nebūtų padėję išspręsti problemos dėl krizės ar ją sustabdyti, tačiau ji būtų sumažinusi krizės poveikį. Mes apskaičiavome, kad stabilizavimo poveikis Ispanijos atveju būtų apie 20 procentų, jeigu būtume turėję tokią nedarbo draudimo sistemą 8-9 metais. Tas stabilizavimo poveikis būtų buvęs apie 20 procentų, tai yra BVP mažėjimas sumažėtų 20 procentų, jeigu tokį europinę sistemą būtume turėję nuo 8 iki 10 metų. O airiai ir greikiai e, poveikis būtų buvęs apie 10 procentų. Labai ačiū. Thank you. Um... Dėkoju. Na, aš e, netlikau tokio išsamaus tyrimo dėl poveikio. Mano e, pateiktos idėjos e, buvo susijusios su negalimais sprendimais, pavyzdžiui, dėl regioninių ir nacionalinių lygmenių taikomų priemonių. Uh, mes sakome, kad eurozonos bedarbio draudimo fondas galėtų veikti panašiai kaip nacionalinių regionių lygmenių taikomos priemonės, aš tam galiu pritarti, tačiau sumos būtų kitokios, jos būtų daug didesnės. Taip pat e, būtų galima sakyti, kad iš fondo galėtų būti skiriamos lėšos tada, kai nacionalinės nedarbo lygis e, e, viršyje tam tikrą ribą. Aš nežinau, ar tokia alternatyva yra gera, nes tai reiškia, kad tam tikros valstybės narės gaus e, lėšas ir taip pat reikėtų atlikti tam tikrus įvertinimus, ar valstybės narės viršė tam tikras ribas, kiltų diskusijas dėl nedarbo lygio ir mm, kiltų abejonių dėl duomenų patikimumo. Taip pat kiltų klausimas dėl pačios e, ribos, ar tai turėtų būti absoliuti riba, ar koks turėtų būti procentinis skaičius 2 procentai, 3 procentai virš ES vidurkio. Siūlomos priemonės turėtų būti įgyvendinamos su tam tikromis sąlygomis. E, turėtų būti nustatomos ir paskatinimo priemonės. Jeigu, pavyzdžiui, valstybėms narėms teikiama parama nedarbo lygiui mažinti, e, turėtų būti sprendžiamas taip pat ir sumos e, klausimas, jeigu, jeigu pavyzdžiui, nedarbo lygis yra aukštas dėl tam tikrų E, socialinės apsaugos e, sistemos ypatumo. Taigi aš manau, kad e, tokia priemonė turėtų būti taikoma su tam tikromis pri, sąlygomis. Teisės aktų peržiūrimas aktyvios užimtumo skatinimo politikos taip pat galėtų būti alternatyvos. Jeigu mes kalbame apie E, europinę e, bedarbio pašalpų draudimo sistemos įkūrimą. Kaip buvo sakyta anksčiau, jeigu valstybės narės nori turėti dosnesnės išmokas, jos e, turėtų būti mokamos ne visų šalių, bet pačios valstybės narės. Tai turėtų būti paskata valstybėms narėms įgyvendinti reformas ir Dar viena idėja, dar vienas pasiūlymas yra e, bedarbų pašalpų mokėjimas centralizuotai. Taigi tai būtų kaip ir centralizuotas automatinės stabilizatorius. Taip pat e, galbūt būtų galima e, numatyti kažkokių papildomų regionams skirtų priemonių, kuriuose nedarbo lygis yra didelis. Tokiems regionams turėtų būti skiriamos lėšos investicijoms kad būtų galima įgyvendinti aktyves užimtumo politikas, tokias kaip apmokymai ir taip toliau. Ehm, tokias priemonės būtų galima jau finansuoti pagal Europos socialinį fondą, tačiau politikos turėtų būti e, sustiprintas. Jos, jų gyvenimas turėtų būti sustiprintas. Kokios e, taip pat galėtų būti alternatyvos? Pavyzdžiui, galėtumėm pažiūrėti į struktūrinius fondus. Pavyzdžiui, e, mes galėtume e, sukurti tam tikrą e, fondą, iš kurio būtų skiriamos lėšos regionams, kuries, kuriuose uh, Nedarbo lygis e, dviem ar trim procentais didesnis nei ES vidurkis. Tok, e, tokiems e, regionams būtų skirtos stipresnės, tačiau ribotos laike priemonės, pavyzdžiui, teikiamos paramos investicijoms, mokymams ir tai būtų papildomos priemonės, bet tų, kurios egzistuoja pagal socialinius fondus. Taip pat galima pateikti pasiūlymą ir dėl kitų priemonių Pavyzdžiui, e, jeigu yra finansuojamos tam tikros programos pagal e, iš fondo lėšų, galima būtų numatyti sąlygą, kad tokios programos prisidėtų prie darbo e, vietų kūrimo. Tai būtų tokia labai na, paprasta stabilizavimo priemonė, tačiau lengviausiai ir greičiausiai gyvendinama. O tokie regionai, kuriuose mm, darbas yra labai aukštas, galėtų būti priskirti pirmo, e, regi, pirmo tikslo regionams. Aišku, regionai, kuriuose pajamos yra mažos, o nedarbo lygis didelis, turėtų sulaukti daugiausiai dėmesio. Ir mm, aš siūlyčiau panaudoti tas priemonės, kurios jau egzistuoja Europos Sąjungoje tokios priemonės turėtų būti išplėstos arba e, suintensyvintos tų regionų atžvilgių, kurios, kuriuose nedarbo lygis yra daug didesnis nei ES vidurkis. E, tokios priemonės e, neturėtų pakeisti diskusijų dėl bendro bedarbių pašalpų draudimo Europos Sąjungoje kaip ir sakė kiti kalbėtojai. ES galėtų skirti dalį bedarbio pašalpoms ir tokiu būdu e, būtų sukurtos e, paskatos e, valstybėms narėms neviršyti tam tikrų bedarbio pašalpų ribų. Tai yra tik tai vienas atinių stabilizatorių, tačiau tuo pat metu reikėtų žiūrėti ir struktūrinės politikas, kad juose daugiau dėmesio sulauktų užimtumo elementas. Tai yra labai svarbus aspektas e, kuris yra susijęs ir su fondų lėšų panaudojimu, ir iš, e, su iš ankstinių lėšų e, skirimu, valstybių narių įsipareigojimais tam tikros bendros rinkos taisyklės taip pat galėtų būti sustabdytos, jų taikymas galėtų būti laikinai e, sustabdytas tam, kad būtų galima padėti tiems regionams, kurie daugiausiai kenčia. Ačiū. Ačiū, kad atsakėte į labai sudėtingus klausimus. Dar liko dvi, penkios minutės iki mūsų posėdžio pabaigos. Ir dabar norėčiau suteikti žodį komiteto noriams. Ponas Serka. Ponas Serkas, ponas Sajeras, Moran. Aleksandrai, prašome. Norėčiau užduoti, užduoti štai kokį klausimą. Jūs kalbate apie labai paprastą, skaidrų ir veiksmingą modelį. Tačiau Kuo galima būtų pagrysti tokio europinio modelio e, sukūrimą? Jūs sakote, kad reikės padidinti ES biudžetą 15-20 procentų, tačiau man visą tai atrodo kaip iliuzija ir didžiulis iššūkis. Jau dešimt metų kalbam apie europinę bedarbo pašalpą, tačiau jokių veiksmų nesimama. Mes neturime netgi kažkokios e, bendros e, nedarbo politikos. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip visa ta sistema, kokį poveikį jį turės. Aš nemanau, kad buvo atlikta kažkokia ekonominė studija E, niekas e, nesiaiškino, kaip prisidės visą tai prie kovos su skurdu Europos Sąjungoje, kaip e, būtų galima stabilizuoti situaciją pasinaudojant tokiu modeliu Europos Sąjungoje. Ačiū, ponė Asaja. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau užduoti daug klausimų, tačiau laikas yra ribotas. Taigi aš norėčiau apskritai suabejoti ES kompetenciją e, šioje srityje. Šiaurės e, šalyse profsąjungos yra atsakingos už tokius fondus. Ir žinome, kad tokios sistemos mūsų partneriai tikrai nenorėtų keisti. Taigi norėčiau sužinoti, ar buvo vykdomas kažkoks dialogas su socialiniais partneriais, ką jie mano apie tokią sistemą. Taip pat, e, kaip pasakė ponas Fischeris, nacionalinės sistemos skiriasi tarp valstybių narių, skiriasi ir pašalpų ribos, kurios priklauso nuo atlyginimo. Taigi supraskite, kad situacija skirtingose šalyse yra skirtinga, taip pat kaip ir atlyginimų lygiai. Taigi kyla labai daug klausimų, apie kuriuos mes turėtumėm pagalvoti. Vienas klausimas ar jūs išvelgiate kokį nors moralinį pavojų? Pavyzdžiui, jeigu Europos e, darbuotojai e, mokės į tą bendrą fondą per nacionalinės sistemas. Ir taip pat jūs minėjame, minėjote struktūrinės reformas, kurios bus įgyvendinamos valstybėse narėse. Jeigu bus įkurta tokia Europos, e, Europos sistema, kodėl valstybės naras turėtų būti suinteresuotos keisti nacionalinės sistemas? Taigi ir jūs neižvelgite tokio pavojos. Ačiū, Elizabeta Šrioter. E, tai, kad aš iškėliau tokį kritišką klausimą, tai nereiškia, kad aš e, tai sistemai e, simpatizuoju. Aš labai intensyviai, gal porą metų jau domiuosi šitą temą. Tačiau visgi svarbu, kad pačios institucijos priimtų šitą kritiką. Ir mes Mes, metame, mes nukreipiame kritiką į pačius neturtingiausius, tačiau mes tada susidurėme su e, kritika dėl to draudimo, kurį turi sumokėti netur, neturtingiausioms šalims turtingos šalis, todėl kad neturtingos šalis ne, netliko, nevykdė savo reformų. Yra labai sunku remiantis tokiais argumentais legitimizuoti tokią sistemą, todėl man būtų labai įdomu Ką Jūs apie tai galvojate? Elisabeth Morin-Chartier. Euh, souscris aux questions de mes collègues. Chartier, Morin Chartier. Ir aš turiu porą klausimų, išklausiusi kolegų klausimų. Ar jūs atlikote tyrimus, kuriais būtų įvertintas nedarbo lygis? Europos lygmenių ir regioninių lygmenių ir valstybių narių lygmenių. Ir taip pat noriu paklausti, kaip mes galėtume traktuoti e, darbuotojus ir jūs taip pat kalbėjote apie e, saligiškumą, kokias sąlygas, e, kokios sąlygos yra keliamos, e, e, kuriant tokį fondą. Taigi, galbūt jūs turėtumėte klausimą, atsakyti į Ispanijos klausimą. Pone Fišne, kai sakėte, kad e, tai galbūt neturės įtakos Ispanijos verslo ciklui. Visi šitie klausimai tarpusavėje susiję, aš manau pirmiausia, aišku, yra viena. Tai yra nesusiję su įsikapstimu iš krizės. Daugiausia, ką mes galėsime padaryti, tai bus pasibaigus kriziai. Ir tai nėra trumpalaikė diskusija, tačiau tas faktas, kad tai nėra trumpalaikė krizė, tai diskusija tai nereiškia, kad e, tai negali turėti trumpalaikių padarinių. Pasižiūrėkime į visą Europą bendrai, visą eurozoną. Tai nėra trumpalaikiai tikslai susiję su krize. Tai labai aišku toliau visi šitie klausimai dėl paskatų ir didesnės rizikos ir dėl to, ar tai yra pinigų perkelimas iš turtingųjų į neturtingąsias šalis. Visa tai yra susiję ir tai susiję su anksčiau rodytų grafikų. Ispanija visada buvo aukščiau ES vidurkio, o Niderlandai žemiau. O man tai reiškia, kad turbūt reiktų tokios sistemos, pagal kurią lėšų gavėjai e, gaunama išmokų sistema priklausytų nuo e, to vidurkio, kuriam jie priklauso. Tiesiog reikia nuspręsti ES, koks būtų vidutinis nedarbo e, lygis, kokius būtų jis, pavyzdžiui, šiandieną Ispanijoje, jeigu Ispanijos nekrėstų didžiulis nuosmukis. Tuo pat metu manau, kad viską reikia apskaičiuoti labai tiksliai. Paimkime penkerių metų vidutinį nedarbo lygį kaip e, rodiklį ir reikia nustatyti, kad Ispanijos, iš, e, Ispanijai mokamos išmokos e, būtų lygios tam penkerių metų vidurkiai. Ir išmoka galėtų būti paremta bendruoju užmok, grinu, grinuoju užmokesčiu, ne PVM pavyzdžiui. Taigi jeigu ta šalis e, patenka į vidurkio kategoriją, tai automatiškai jai nėra skiriamos e, išmokos. Jeigu ji yra virš vidurkio, tai ji yra mokanti šalis, jei žemiau vidurkio, tai ji yra gaunanti šalis. Tai turėtų e, trukti maksimum penkerius metus, nes po penkerių metų jūs turėtumėte pasitemti iki vidurkio. Taigi iš esmės sistema yra laikina, todėl jinai nėra perkelimų sistema. Toliau. Vietinių lygmenių reiktų labiau valdyti riziką. Reikia sukurti paprastą sistemą išmokoms gauti kuri reikštų, kad ji nepakeičia išmokų gavimo būdo per pirmuosius 12 mėnesių dalį tos išmokos, pavyzdžiui, 50 procentų sumoka Europos Sąjunga kalbant apie socialinius partnerius, ne tik šiaurės šalyse, bet pavyzdžiui ir Prancūzijoje socialiniai partneriai yra labai aktyvūs. Visos šalis turi skirtingas sistemas. Tačiau manau, kad e, tos diskusijos dalis yra tokia, kad jeigu mes iš tikrųjų įdėgiame e, tokią e, nedarbo draudimo sistemą ES lygmenių, tai e, reikės e, geriau harmonizuoti teisės aktus. Manau, kad mes turėsime ir geriau suprasti vienas kitus sistemas tarp skirtingų valstybių narių. Aš norėčiau tęsti nuo to, ką, ko, ties ko jūs apsistojate, tai yra moralinė rizika. Nieko su tuo nepadarysi. Yra galimybių sukurti e, tą sistemą taip, kad ji daugiau mažiau mažintų moralinę riziką, Tačiau manau, kad jeigu mes visi esame Europos pinigų sąjungoje, tai mes visi esame suinteresuoti, kad valstybių narių administraciniai gebėjimai būtų patikimi. Taigi šito klausimo slypi daugiau ir manau, kad Europos semestre administraciniai gebėjimai yra vertinami, e, kad būtų sudaromos visiems vienodos galimybės, yra tuo rūpinimasi. rūpinamasi. rūpinamasi e, Darbo rinkos klausimai yra su to susiję ir tai niekur nedings. Aišku, galima ginčytis, kad e, jeigu būtų bendra nedarbo draudimo sistema, tai mes galėtume daugiau ties to koncentruotis. Norėčiau atsakyti jūsų klausimą, ponė Sirkus e, profesorius Prapais, Parais pasiūlė sistemą dėl minimalios Europos e, pajamų sistemos. Uh, tą pasiūlymą galima būtų remti šito pasiūlymu. Taip pat e, ponios Atkins pasiūlymais dėl vaiko auginimo išmokos. Tačiau poveikis yra ciklinis. Galbūt yra gerų socialinės politikos pasiūlymų, tačiau jų cikliniai poveikiai yra labai panašus. Tiek trumpai. Thank you. Thank you very much. We might end up... Labai ačiū. Galbūt mums teks tęsi vien tik tai anglų kalbą, tačiau kol kas galite kalbėti angliškai, jūsų kalba bus verčiama kol kas. Labai ačiū. Papildysiu Georgą Fischerį, aš visiškai sutiksiu, ponė Sarkasai, minimalių pajamų sistema yra visai kita idėja, tai yra saug, socialinio saugumo sistema, tai nėra cikliškumo stabilizavimo sistema, Čia, ką aptarėme, yra stabilizavimo visose šalise, o minimalių pajamų sistema galbūt ir gera mintis, bet tai yra kitokia mintis. Dėl penos SAIR klausimo. Taip, šiek tiek kalbėjomės e, su profsąjungomis Vokietijoje. Atrodo, kad jos tai domina. Tačiau aš įsivaizduočiau, kad nebūtinai toks interesumas yra platus eurozonoje. Aš sakyčiau, kad laikui bėgant nauda būtų vienoda visoms šalims, e, įskaitant ir darbuotojus, o ne darbdavius. Manau, kad e, struktūrinės problemos susijusios su europiniu nedarbo sistema, draudimo sistema. Visose pinigų sąjungos šalyse yra žmonių, kurie gauna naudos iš sistemos ir tai turėtų būti gana patraukli sistema, lengva, lengvai apibūdinama visuomeniai. Skirtingai nuo jūsų sistemos, jeigu teisingai suprantu, kuomet reikėtų centrinio fondo, kuris paskirstytų lėšas tarp valstybių narių. Tai turbūt yra kitokia idėja. Tačiau aš visiškai sutinku, problemų yra. Aš turiu visą puslapį su išvardytomis problemomis, aš neturiu laiko jį parodyti. Svarbiausia problema iš mano perspektyvos yra ta, kad turime skirtingas nedarbo draudimo sistemas pinigų sąjungoje, kai kurios pagristos grinuosiamis pajamomis, o kai kurios sistemos pagristos bruto atlyginimais. Ir tokius skirtumus reikėtų turbūt suvienodinti, panaikinti. E, E, tačiau iš esmės, tai kaip sakė Tomas Filipon, tai yra netrupalaikis e, dalykas, tai būtų priemonė, kurią užtruktų laiko įsteigti ir reikėtų panaudoti daug duomenų, sprendžiant, koks yra stabilizavimo poveikis ir nuspręsti, kiek pinigų bus paskirstyta tarp šalių. Mes manome, kad turint maždaug 50 milijardų eurų biudžetą, galima įgyvendinti tą pavyzdį, kurį aš pateikiau. Turint e, vienerių metų draudimo laikotarpį, išmokant 50 procentų atlyginimo. Tačiau skaičiai yra labai apytiksliai tik tai. Labai ačiū. Aš visiškai suprantu, kokios yra problemos. Ir dėl tos priežasties aš pasiūliau įvairias e, įsikišimo alternatyvas Tai nereiškia, kad aš nesutinku su tokiais visapusiškais įsikišimais, kurie būtų realūs stabilizatoriai. Aš pabandžiau daugiau dėmesio skirti tiems sprendimams, kurie reiškia, kad pilni, pilnas įsikišimas reiškia pervedimus tarp šalių, nebūtinai tarp turtingų ir neturtingų, bet tarp šalių, kur didesnis ar mažesnis nedarbo lygis. Kai sakau, kad reikia numatyti tam tikras sąlygas, tai jos būtų susijusios su moralinė rizika. Šalis, kurios gautų naudos iš sistemos, turėtų sutikti dėl subsidijų skirimo taisyklių, kurias patvirtintų visos kitos. Tai yra, kad nebūtų paskatų žmonėms e, likti bedarbiais. Aišku, visos bedarbio išmokos skatina žmonės nedirbti, tačiau e, reikėtų tam tikrų taisyklių, tam tikrų sąlygų. Tai aš turėjau galvoje. Bent jau dar dvi alternatyvių įsikišimų idėjos. Pavyzdžiui, aktyvaus užimtumo politikos fondas reikštų mažesnius pervedimus Jis galėtų veikti regioninių lygmenių ir nebūtų tokių problemų kaip pervedimuose tarp šalių. Tam tikros problemos galėtų būti keliamos, tačiau tai būtų daug uh, paprastesnė versija, būtų mažesnis poreikis biudžetui. Tai galėtų tiesiog būti intervencijų fondas e, vidutinio laikotarpio įsikišimo e, sistema regionuose. Tai būtų panašu į tai, ką daro ES regionams padėdama ekonominio nuosmukio metu arba tiems padėdama regionams, kur yra didelis jaunimo nedarbas. Tai būtų tiesiog šio principo apibendrinimas ir ateityje būtų galima ten skirti daugiau pinigų. Trečia alternatyva, e, paprastesnė alternatyva, nieko nekeičiant, jūs struktūrinius fondus 14-20 metams e, įtraukti e, kriterijų tokį kaip nedarbas. Jeigu vidurkis yra mažesnis, gerai, jeigu jis aukštesnis, tai būtų kriterijus e, sumažinti valstybės indėlį ir skiriant tam tikras, skirti tam tikras lėšas tai šaliai, didelio nedarbo regionai galėtų būti kriterijus panaudoti lėšas laisviau ar iš anksto daugiau jų išmokant ar su mažesniu nacionalinio įnašo poreikiu. Nemanau, kad tai ši sistema būtų toks stabilizatorius europinių mastų, tačiau tai galima padaryti ir tai e, duotų rezultatų. Manau, kad stipresnis fondas aktyviai politikai, skatinant užimtumą, ypač didelio darbo regionuose, būtų gera mintis. O nedarbo draudimas yra laikis projektas, kaip sakė kolegos, tačiau jį reikia vis tiek aptarnėti. Labai ačiū. Viso komiteto vardu noriu padėkoti pirmiausia vertėjams